Good morning, lady. Labas rytas, ponios ir ponai. Sveikinu visus susirinkusius Jekon komiteto posėdį į viešai klausimą. Norėčiau pirmiausia pasveikinti komisarą Vesteger. Sveikinu komisarę Vesteger tiksliau. Uh, Džiaugiuosi matydamas jūs visus ir džiaugiuosi matydamas, kad e, šis viešas klausimas sulaukė tiek dėmesio. 160 jūsų yra užsiregistravusių dalyvauti šiame posėdėje. Jūs atstovaujate nacionalinėms konkurencijos institucijoms, ministerijoms, e, verslo įvairioms asociacijoms, jūs atstovaujate taip pat ir individualioms įmonėms. E, kai kurios E, firmos taip pat atsiuntė savo atstovus, tad publika tikrai labai kvalifikuota ir diskutuosime temą apie galimus teikimo nacionalinėms konkurencijos institucijoms, kad jūs galėtų veiksmingiau užtikrinti es konkurencijos taisyklių laikymasi. Tai yra vienas iš Europos parlamento prioritetų. E, Langen kolega rengė pranešimą. 16 metų sausį šis pranešimas buvo patvirtintas. Parlamentas mano, kad egzistuojančios taisyklės uh, juridiniams asmenims uh, už pažeidimus konkurencijos taisyklių turi būti papildytos, jos turi būti didesnės, jos turi būti tokios, kad atgrasytų nuo pažeidimų. Europos komisija uh, turi parengti atitinkamas taisyklės susijusias su šių taisyklių gyvendinimu. Tame pranešime Europos parlamentas pažymė, kaip svarbu, kad nacionalinės konkurencijos institucijos būtų nepriklausomos. Tai yra ypatingos svarbos dalykas. Europos parlamentas taip pat yra užsakęs studijų dėl didesnių galimų suteikimų nacionalinėms konkurencijos institucijoms. Ir kai, jau kai kurios iš jų yra atliktos ir jas galite gauti prie įėjimo į mūsų posėdžių salę. E, taigi, išklausy, turite galimybę susipažinti su akademiniu požiūriu į šią temą. E, nacionalinės konkurencijos institucijos turi veikti efektyviau gyventinant konkurencijos taisyklės. Tad e, ši komisijos iniciatyva suteikti daugiau tų galimų yra labai vertintina Europos parlamente. Diskutuosime apie viešo klausimo pirmuosius rezultatus, nes e, komisija šiemet vykdė tokius, to, to, tokius tyrimus. Um, labai svarbu, kad komisijai padėtų nacionalinės institucijos įgyveninti konkurencijos taisyklės 2014 metais modelis buvo centralizuotas ir matėme, kad e, ne viskas veikė sklandžiai, nes Europos komisija jautėsi lyg jai trūktų oro, lyg ne viskas buvo atlikta. Paskui buvo imtasi didesnės decentralizacijos, daugiau įgaliojimų teikiama nacionalinėms konkurencijos institucijoms, 85 procentai europinių lygmenių priimtų sprendimų buvo pasiūlyta nacionalinių lygmenių. Taigi svarbu, kad taisyklės konkurencijos nebūtų, e, kad jos būtų tinkamai gyvendinamos, kad nebūtų trukdoma tai padaryti. Ir iš tikrųjų teigiamai vertinama tai, kad taisyklės įgyvendintos decentralizuota ir kad konkurencijos institucijų tinklas veikia sklandžiai. Tebelieka klausimų, tokių kaip, pavyzdžiui, skirtumai tarp nacionalinių konkurencijos institucijų dėl procedūrų, nes tai, sakoma, gali pakenti e, bendradarbiavimui tarptų institucijų, tai gali kenkti efektyviam konkurencijos taisyklių įgyvendinimui. E, skiriasi tų institucijų biudžetas, jų dydis ir, ir visai kitų dalykų. Kai kurios tos institucijos veikia kaip nepriklausomos ir įgyvendina tik konkurencijos taisyklės, o kitos yra integruotos į kitas institucijas ir dirba prie kitų temų, tokių kaip, pavyzdžiui, vartotojų apsauga. Jų, e, kaip jau sakiau, nepriklausomumo lygis taip pat yra skirtingas, tačiau e, kaip ten bebūtų, tos institucijos turi surinkti įrodymus apie konkurencijos taisyklių pažeidimus ir turi gyventi taisyklės bausti galbūt tas e, struktūras, kurios padarė pažeidimus. Taip pat svarbu imtis prevencinio darbo, kad kompanijos nesiimtų pažeidinėti konkurencijos taisyklės. Taigi šiandien mes kalbėsime, pirmoje darbo grupėje kalbėsime apie E, nepriklausomybę tų institucijų, kalbėsime apie konkurencijos taisyklių gyvendinimą, antroje darbo grupėje kalbėsime apie sankcijas e, ir, ir, ir tų taisyklių patį įgyvendinimą. Komisarė Vestager, čia turime, e, ji papasakos labiau apie konkurencijos taisyklių gyvendinimo būdus. Paskuigi norėčiau dar jūsų paprašyti jūsų supratimo, nes dalyvių daug nes galbūt ne kiekvienam teks galimybė kalbėti, tačiau darysim viską, kad kuo daugiau dalyvių gal, turėtų tokią galimybę, kad galėtų pasisakyti. Jūsų pasisakymai galės trukti nedaugiau kaip dvi minutės. Na ir aišku, matysim, kaip vyks diskusija ir Galbūt taikysim papildomus laiko apribojimus, o gal suteiksime jau šiek tiek daugiau laiko e, liks. Jūs turite taip pat ir korteles, kur galite nurodyti, ar norite pasisakyti. Rožinė, tiksliau, geltona kortelė. Pirmajai darbo grupė, antrajai darbo grupiai, antroji e, rausva kortelė. Jūs. E, e, tai taisyklės bus tokios. Du svečiai kalbės ir paskui vienas Europos parlamento narys. Vertimas yra teikiamas į 20 kalbų ir mūsų uh, posėdis yra transliuojamas internetu. Žodis komisarė Vestager, kad ji galėtų pateikti viešų konsultacijų rezultatus apie įgaliojimų didesnių suteikimų nacionalinėms konkurencijos institucinėms. institucijoms. Prašom, Margaret, žodis jums. Thank you, uh, there... Labai ačiū, pirmininkė. Labai laukiu šio klausimo. Dėkuoju už susidomėjimą šią temą, o taip pat už jūsų tvirtą, ryštingą veiklą ir e, ieškant faktų ir rengiant Langeno e, pranešimą apie konkurenciją. Labai gerai, kad komisija ir parlamentas susitinka ir akcentuoja šios temos reikšmę. Priežastis, kodėl ši tema tokia svarbi, yra ta, kad mes turime dir, mes dirbdami su komisija ir nacionalinėmis konkurencijos e, e, tarnybomis supratome, kad reikia labai tvirtos koalicijos įgyvendinant e, sprendimus. Nacionalinių kompetencijos institucijų priimami sprendimai yra kur kas gausesni negu Europos komisijos. Kiti žingsniai, tolesni žingsniai yra labai svarbus, kad patikintume piliečius, jog jie savo administraciją gali pasitikėti, kad ji stebi rinkas ir užtikrina sąžiningą konkurenciją ir vienodas veikimo taisyklės. E, vyko viešos konsultacijos, mano nuomonė gana sėkmingai. Kogi mes klausėme, iš esmės pirmininkas ką tik pristatė mūsų tematiką. Visų pirma, klausėme, kaip užtikrinti, kad nacionalinės konkurencijos tarnybos turi e, garantijas veikti nepriklausomai ir turi pakankamai išteklių bei personalo darbui, turi reikiamas priemonės, kuriomis galėtų išsiaiškinti e, konkurencijos taisyklių pažeidimus ir įvesti nuobaudas, kurios atgrasytų nuo tokių pažeidimų, bet to turi būti sukurtos e, laikymosi taisyklės, kurios pasiteisintų visoje Europoje. Mes e, turėtume įvertinti skirtingų valstybių narių padėtį, ją palyginti, galvodami apie skirtingus rinkos veikėjus. Rinka mūsų yra bendroji, bet to siekiame skaitmeninės bendrosios rinkos, todėl valstybių narių e, taisyklių sudernimas yra labai panašus. Pateikėme daug klausimų ir aš norėčiau padėkoti visiems, kurie atsakė į daugelį klausimų. Be abejo, tie atsakymai mums labai naudingi. Gavome 181 atsakymą iš viso. Nuo valstybės administracijų iki bendrovių, pavienių asmenų, pramonės asociacijų, konsultacinių teisininkų bendrovių, e, vartotojų asociacijų be abejo. Taigi e, žmonių diapa, apklaustų diapazonas, kaip ir organizacijų diapazonas, labai platus. E, bendras požiūris yra labai palankus. E, galima sakyti, kad yra tvirtas sutarimas dėl paties pagrindo, kuris jau dabar leidžia realizuoti ES konkurencijos taisyklės. Daugiau negu 50 procentų sutinka arba tvirtai sutinka, kad nacionalinės konkurencijos, nacionalinės konkurencijos tarnybos uh, dirbtų taip, kaip dirba dabar. Buvo pakelta, iškeltas klausimas, ar būtų galima padaryti dar daugiau. Gavome nemažai paskatinimo dirbti. Daugiau negu 75 procentai sutinka arba tvirtai mano, kad nacionalinės konkurencijos tarnybos e, gali padaryti dar daugiau. Manau, kad tai motivuoja mūsų tarnybas dirbti ir motivuoja diskusiją apie tai, kas galėtų būti dar padaryta keletas pastabų dėl to, kokios priemonės galėtų padėti nacionalinėms konkurencijos tarnyboms dirbti veiksmingiau. Pirmasis klausimas, mano nuomonė, yra pamatinis. Ar garantijų turėjimas įgyvendinant ES taisyklės visuotiniam vartotojų interesui ES rinkoje? Uh, E, egzistuoja, ar galime tą padaryti, priimant nurodymus iš ES. Dažnai e, matome, kad egzistuoja konfliktas tarp e, konkurencijos tarnybų ir valstybių vyriausybių. Drįšiau pasakyti, kad jeigu tokių konfliktų nėra, tai turbūt konkurencijos tarnyba nėra pakankamai tvirta. Bet vis tik reikėtų pripažinti, kad daugiau negu 75 procentai sutinka arba laikosi tvirtos nuomonės, kad tai yra svarbu. E, galima kartais pamastyti plačiau, kaip veikia demokratija. Ir e, toks klaustųjų gerų atsakymų rezultatas rodo, kad e, demokratija veikia gerai. Tai rodo, kad mūsų nacionalinės agentūros yra nepriklausomos ir pakankamai tvirtos. Kitas klausimas, ar yra pakankamai išteklių darbui atlikti? Pamir, nepamirškime, kad atsakinėjo ne agentūros, ne nacionalinės tarnybos, 85 procentai teigia, kad būtina turėti pakankamai resursų. Kalbant apie gyvenimo priemonės, taip pat labai daug, daugiau negu 85 procentai sakė, kad svarbu turėti veiksmingas įgyvendimo priemonės, kad būtų galima išsiaiškinti ir ištirti pažeidimus. Penktas dalykas. Kalbėjome, ar E, galime rasti pakankamai būdų paž... E, nubausti valstybės, kurios pažeidžia konkurencijos teisės. 85 procentai sakė, kad tai būtina daryti. Ir dar vienas dalykas e, - atlaidumo programos. Ir kaip mes galime tą padaryti. 82 procentai sakė, kad labai svarbu imtis kažkokiu priemoniu. Manau, kad tai yra labai uh, motivuojantys skaičiai mums toliau dirbant. Kokį poveikį ES teisės veiksmai gali turėti individualiai ar su kitomis valstybėmis. Labai daug kas mano, kad būtų labai gerai uh, užtikrinti teisinį aiškumą verslui, uh, ir sumažinti kaštus verslui, kad mes užtikrintume bendradarbiavimą tarp nacionalinių agentūrų ir Europos konkurencijos tarnybos. Taip pat turėtumėm užtikrinti nacionalinių konkurencijos tarnybų sprendimų legitimumą. Taip pat labai tvirta parama yra išreikšta uh, tokiai pozicijai klimato, uh, um, investicijoms palankaus klimato kūrimui. Uh, Daug kas sakė, kad e, geri nacionalinės konkurencijos tarnybos sprendimai e, prisidėtų prie investicijų klimato gerinimo. Aišku, buvo iškelta ir kitokių klausimų, kai kurie iš jų kartojasi ir mes jau juos žinome iš ankstesnio darbo su Europos e, konkurencijos tarnyba. Vienas iš svarbiausių e, siekių yra subalansuoti e, padėtį. Viena vertus reikia griežtesnio taisyklių gyvenimo, kita vertus reikia e, procedūrinių garantijų. Tas yra reikalinga. Labai nesunku tą suprasti, kodėl e, tokios temos kyla, kodėl tokie klausimai yra formuluojami. Ir be abejo yra išreikštas noras, kad būtų Europos konkurencijos tinklas nuoseklesnis kad ES konkurencijos teisė būtų įgyvendina vienožiau. Mano nuomonė, ateityje turėsime siekti, kaip subalansuoti iniciatyvą. Klausimas dėl to, kokių iniciatyvų reikėtų imtis. 64, beveik 65 procentai sako, kad veiksmų reikia imtis ir ES, ir nacionalinių lygmenių. Tik 19 procentų sako, kad veiksmų turimtis tik ES, o tik 8 procentai sako, kad tik nacionalinių lygmenių, tik nacionalinių priemonių užtektų. Mano nuomonė, tai yra irgi labai geras atsakymas, nes jis parodo, kad Europos sąjungos ir valstybių narių bendradarbiavimas yra suprantamas kaip svarbus, Be to, tai rodo, kad valstybės narės tokiu būdu įgauna daugiau galių. E, šis, šie skaičiai atsakymų rodo, kad žmonės puikiai supranta e, problematiką ir suvokia ES veiksmų ir nacionalinių veiksmų suderinamumo svarbą, koordinavimo svarbą. E, ta prasme, aš manau, kad mes dar ateitie galime daugiau pasvarsyti Vienas iš iššūkių ateityje mums bus užmėgsti dar glaudesnį dialogą su nacionalinėmis ministerijomis. Tik devynios nacionalinės ministerijos iš devinių valstybių narių atsakė, dauguma iš jų palankiai ir sakė, kad nori bendradarbiauti, nes yra nemažai darbo, kuris leistų mums suvienyti jėgas ir įtraukti tarybos narės tolesniems veiksmams parengti. Bendrai e, ši viešoji konsultacija parodė, kad iki šiol atliktas darbas yra geras ir kitas dalykas, kad vis dar lieka daug potencialo gerinti padėtį ir tas potencialas buvo labai konstruktyviai apibrieštas. Taip mes galėsime eiti į priekį aiškiau, turėdami e, konsultacijų rezultatus. Taip trumpai ir aiškiai aš noriu pristatyti, ką aš manau. Manau, kad ši viešoji konsultacija buvo labai daug žadanti ir konstruktyvi. Labai ačiū. Gerai, e, daug žadantis ir konstruktyvus rezultatas, geras atspirties taškas, ačiū Margaret. O dabar periname prie pirmosios grupės kalbėtojų. Yes, yes, exactly. So, uh, I know uh, Commissioner Vestager. Aš žinau, kad komisijos norė Vestager dabar turės išeiti. Ir aš e, perduosiu dabar e, pirmininkavimo mikrofoną e, ponu Johannes Leitenberger. Jis yra konkurencijos generalinio direktorato generalinis direktorius. Honorable members. Uh... Gerbiami parlamentarai, ponės ir ponai. Sveiki atvykę į pirmąją diskusiją. Ir mes kalbėsime apie vykdymo galės ir nacionalinių konkurencijos tarnybų nepriklausomybę, taikant ES konkurencijos taisyklės. Kaip komisarė Vestager ką tik apibrėžė, apžvelgė, viešusios konsultacijos patvirtino, kad nacionalinės konkurencijos tarnybos ne visada turi nepriklausomumą tinkamai valdyti savo išteklius, kad efektyviai gyvendintų ES konkurencijos taisyklės. Ir tam tikrą prasme tarnybo, šioms tarnyboms trūksta priemonių, kad atrastų ir užkirstų kelią įmonių pažeidimams. E, tai yra labai svarbu ne tik atskiroms tarnyboms, bet ir tam, kad efektyviai būtų įgyvendinamos ES konkurencijos taisyklės e, visame Europos konkurencijos tinkle. Mums labai įdomu išklausyti jūsų nuomonių dėl to, ar šie klausimai jums kelia problemų ir dėl to, kaip mes galėtume geriausiai spręsti šios klausimus. Norėtume pradėti diskusiją, mes E, surinkome e, garbę kalbėtojų komanda. E, jie atstovauja vartotojų organizacijoms, nacionaliniai konkurencijos tarnybai ir akademiniam pasauliu. Taip pat mes į šitą diskusiją pakvietėme profesinių sąjungų atstovą, tačiau jis susirgo ir jis šiandieną čia dalyvauti negalėjo. Tad norime palinkėti jam greitai pasveikti. Norėčiau pristatyti šios pirmosios diskusijos, diskusijos dalyvius, ponas Kani Fernandas, tai yra Kuotrekasės valdantysis partneris, Kansal Šviliai Pereiras Bruselio um, skyrius. Uh, ji turi labai daug patirties konkurencijos um, teisėje ir taip pat uh, daug patirties turi uh, Mm, konsultuodama, taip pat yra vyriausybės patarėja Europos komisijai ir Ispanijos tarnyboms. E, anksčiau ji e, be, buvo bendra pirmininkė e, antimonopolinėme komitete. Uh, Taip pat ponė Monique Goens, tai yra BOIK generalinė direktorė, kuri atstovauja 41 e, tarptautinėje vartotojų asociacijai 31 Europos valstybėje, valstybėje narėje. Būdam, užimdama šitas pareigas, ponė Goens dabar bendra pirmininkauja Europos, Sąjungoj, e, Europos Sąjungos bendra pirmininkė transatlantinėme vartotojų tinkle. Ir jie taip pat atstovauja BOIK vartotojų vartotojų tarptautinėje ir e, nacionalinėje organizacijoje. Profesorius Frederik Ženy, e, jis yra ekonomikos profesorius ir taip pat e, Europos centro ir ekonomikos verslo mokyklos profesorius, taip pat jis yra EBPO konkurencijos komiteto pirmininkas, taip pat dirbo Junktinėje karalystėje panašioje srityje ir e, dirbo teisėjų kasacinėme Prancūzijos teisme ir dabar taip pat buvo EBPO e, darbo ir konkurencijos darbo grupės e, pirmininkas. Jis turi labai daug patirties ekonominės plėtros klausimais ir taip pat konsultavo daugelį įmonių ir valdžios institucijų e, prakybos e, klausimais. Ponas Šarūnas Keserauskas yra Lietuvos konkurencijos tarnybos pirmininkas ir taip pat konkurencijos teisės dėstytojas Vilnius universitete. Anksčiau jisai dirbo kaip vyriausiasis teisinis patarėjas su Junktinės karalystės prekybos e, padaliniu ir taip pat dirbo teisininkų. Teis Vilniuje. Profesorius Žodžio Monti yra konkurencijos teisės profesorius Europos um, universitete ir, ir, ir institute Florencijoje. Taip pat jis uh, dirbo uh, teisėjų konkurencijos teisės rytyje ir taip pat uh, konsultavo Italijos antimonopolinius praktikus ir tarptautinės teisės uh, klausimais. Taip pat jis parašė labai daug uh, straipsnių uh, ir išleido daug leidinių konkurencijos teisės klausimais. Tad dabar norėčiau paprašyti jūs pasisakyti maždaug po šešias minutės kiekvienas. Ponas Fernandes. Pone Fernandes. Dėkuoju, ponios ir ponai. Tai teisinės netikrumas išaldo E, investicijas. E, tokioje, tokioje sąjungoje kaip mūsų e, labai svarbu žinoti, kad verslo E, iniciatyvos, nesvarbu viena šalės ar kolektyvės, vienodai bus vertinamos visoje Europoje. Deja, taip nėra šiandieną ir nepaisant to, kad e, visur e, statutai yra tie patys, tai yra ES vykdymo sutarties 101-102 straipsniai, ne visos nacionalinės konkurencijos tarnybos turi galę tai gyvendinti. Taip pat yra didžiulių procedūrinių skirtumų, taip pat kokios yra taikomos sankcijos ir panašiai. Ir tas pats, ta pati teisinė sant sąranga nėra e, simetriškai taikoma visoje Europoje, o tai yra kliūtis siekiant įgyvendinti bendrąją rinką. E, efektyvumo ir ekvivalentiškumo principo taikymas valstybėse narėse prisidėjo prie e, vykdymo e, visoje Europoje harmonizavimo, tačiau tą situaciją vis tiek galima tobulinti. Aš manau, kad suderinti teisės aktai, kuriais siekiama sumažinti skirtumus visose ES jurisdikcijose, ne tik sumažins teisinį netikrumą ir paskatins augimą, tačiau taip pat padidins ant, antimonopolinių tyrimų efektyvumą. Aš sutinku, kad tai yra būtina siekiant toliau padidinti e, konkurencijos tarnybų e, nepriklausomumą ir duoti jiems pakankamai išteklių savo darbui. E, ir galiausiai peržiūrint 2003 metų pirmąjį reglamentą, valstybės narės privalo užtikrinti savo tarnybų nepriklausomumą ir duoti joms reikiamas priemonės pareigoms vykdyti. Konkrečiai apibrėžiant minimales funkcijas, kurias valstybių narių tarnybos turėtų įgyvendinti taikant 101-102 straipsnį straipsnį, tai yra funkciniai įpareigojimai, kuriuos prisėmė visos valstybės narės. Naujai teisės aktai padės e, sumažinti e, vykdymo e, skirtumus ir sustiprins nacionalinės konkurencijų tarnybas, jų nepriklausomumą ir efektyvumą. O tai reiškia, kad minimalios funkcijos, kurias prisėmė šios tarnybos, E, yra bendras vardiklis, kurio mums reikia. Pirmiausia, kalbant atskirų atvejų gyvendinimą, aš manau, kad ES turi harmonizuoti tam tikrus um, materialius klausimus, nes, e, nors ir skamba keistai, valstybės narės dar nesusitarė dėl to, kas gali pažeisti 101, 101 ir 102 straipsnį. Ir uh, tai. Uh, E, todėl, kad e, taip yra todėl, kad savoka, jog reikia prisimti atsakomybę, nėra vienodai suprantama visoje Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse narėse konkurencijos taisyklių pažeidimo teisės aktai egzistuoja, kai kuriuose dar ne. Todėl reikia labai greitos ir e, harmonizavimo procedūros. Ir egzistuoja taip pat didžiuliai skirtumai ir tyr, tyrimo srityje. Pavyzdžiui, ne visos valstybės narės turi skaitmeninę paiešką. Tai leidžiama. Ir taip pat skiriasi valstybėse narėse teisės ir e, senaties terminai. Taigi ta, už tą patį elgesį gali būti labai baudžiama viena valstybė narė, už kitą visai nebaudžiama. Be to visos e, konkurencijos tarnybos turėtų būti ganėtinai nepriklausomos nuo politinės e, įtakos ir jos taip pat turėtų būti veikti kaip konkurencijos advokatai, skatintojos, e, kurios. E, kurtų vyriausybės politiką, e, kuria būtų mažinamos vairios kliūtis rinkoje. Visos konkurencijos tarnybos turi turėti galę e, kvesionuoti antikonkurencinius teisės aktus. Ir e, siūlyti tinkamus teisės aktus, siekiant užtikrinti, kad teisės aktai būtų suderinami su ES taisyklėmis. Ir galiausiai bendradarbiavimas ECN, tai Europos konkurencijos tinkle, yra būtina siekiant užtikrinti e, tinkamą, tinkamą ES taisyklių taikymą visur. E, konkurencijos tarnybos turi griežtai laikyti skaidrumo principo ir e, gero administravimo principo, siekiant užtikrinti, kad visos konkurencijos tarnybos galėtų pritaikyti šitą bendrąjį vardiklį, teisės aktai ir politika, e, politika turi būti harmonizuota. Ypač valstybės narės privalo teikti nacionalinėms konkurencijos tarnyboms pakankamai išteklių, kad jos galėtų e, vykdyti savo užduotis pakankamai nepriklausomai. Šitas minimalus bendras vardiklis, kurį aš jau minėjau, būtent tai ir yra. Norėčiau pastebėti, kad visos konkurencijos tarnybos turėtų e, gebėti efektyviai kovoti su karteliais, o tai, mano manimu, reikalauja efektyvių, efektyvių um, atleidimo nuo bausmių programų. Ir e, nuo šiandieną, šiandieną nacionaliniai teisės aktai numato išteklius ir e, tai, kad nacionalinės konkurencijos e, tarnybos turi būti nepriklausomos. Nors 2003 metų pirmojo reglamento 35 straipsnis numato į pareigą valstybėms narėms paskirti nacionalinės e, konkurencijos tarnybos e, laikantis e, efektyvumo, skaidrumo ir ekvelniškumo principo, pastarųjų metų Pasarų dešimties metų patirtis rodo, kad nepakankamai drausmingai yra taikomas minėtasis reglamentas. Ir vis, visos konkurencijos tarnybos turėtų tinkamai vykdyti savo pareigas, o valstybės narės turi užtikrinti, kad jos gali tai padaryti ir kad joms nebūtų daroma politinė įtaka. E, tai yra konkretus ir kontroliuojami pareigojimai, kurie šiandien egzistuoja. Taip pat valstybės narės nacionalinėms konkurencijos tarnyboms turi suteikti reikiamas priemonės, kuriomis galima būtų vertinti jų um, rezultatus. Ir buvo atlikti įvairūs uh, tyrimai ir matėme, kokią įtaką turi konkretus uh, e, specifiniai įsikišimai. Dar vienas dalykas, uh, labai svarbus yra uh, vartotojų uh, gerovės aspektas, uh, siekiant, uh, kad ES konkurencijos teisė turėtų e, būtų, būti taikoma teisingai. Kadangi bus reformuojamas minėtas e, reglamentas, mes manome, kad e, turime išsikelti labai aišku vartotojų gerovės tikslą. Ir tai reiškia, kad konkurencijos įgyvendinimas neturi pastarnauti politiniams tikslams. Ačiū. Mrs. Dėkoju. Kita kalbėtoja, e, kalbėtoja ponia Goens. Norėčiau tik tais priminti, kad reikėtų neviršyti penkių, jums, e, šešių jums skirtų minučių. Ne, ne, e, tiesiog anksčiau buvo sutarta penkios minutės, o ta papildoma minutė jums atiteko todėl, kad šiandieną negali pas mus dalyvauti kalbėtojas iš profesinės sąjungos. Pone Goens. Labas rytas, ačiū, kad pakvietėte vartotojų vartotojų teisų gynimo organizacijas pasidalinti savo nuomonėmis. Norėčiau iš vartotojų perspektyvos pakalbėti apie e, konkurencijos įgyvendinimo, taisyklių gyvendinimo politiką. Ačiū poniai Fernandės, nes ji iš tikrųjų paminėjo, kad vartotojams labai svarbu tinkamas konkurencijos taisyklių gyvendinimas. Konkurencingos rinkos yra e, vienas iš svarbiausių dalykų. Todėl vartotojai Europoje tikisi E, ir nusipelno tvirtos ir ambicingos konkurencijos politikos, kuri užkerta kelią arba sustabdo pažeidimus. Ir jeigu buvo pažeidimų, galima e, kompensuoti padarytą žalą vartotojams. E, žinau, kad tai nėra mūsų klausimo tema, bet konkurencijos politikoje šitai yra labai svarbus aspektas, kuris neretai yra pamirštamas. Kai pažiūrime, kas dedasi realybėje, aš turiu skaidrių, galite jas matyti, pamatome, kad konkurencijos įgyvendinimas nėra pakankamai veiksmingas ir vis tik dar yra labai daug pažeidimų, kurie kenkia vartotojams. Bilų nagrinėjimo procedūros labai lėtos, todėl žala vartotojams padaroma dar didesnė, nes e, problemos išsprendimas užtrunka per daug ilgai. Ištekliai yra labai riboti, taip yra visoje Europoje, be abejo, kai kuriuose valstybėse problema kur kas labiau skaudi negu kitur, o be to resursai yra labai nevienodai paskirstyti. Jeigu pažvelgtumėte į rinkos priežiūrą iš vartotojų perspektyvos, pamatytumėt, kad labai skiriasi skirtingos institucijos, kurios kontroliuoja rinkos elgesį. E, kaip vartotojų atstovai mes bendradarbiavome su konkurencijos tarnybomis, konkurencijos tarnyba su e, telekomu E, reguliuotojais, privat, pačios plataus turto kontroliuotojais ir matom kartais, kas vyksta. Kartais egzistuoja aiškus reguliavimo, aiškios reguliavimo spragos ir dažnai tos e, institucijos tyliai vienos dirba, nebandydamas derinti savo pastangų su kitomis. Kaip jau buvo pasakyta, e, labai skirtingai yra vertinami pažeidimai ir problemos. Kai e, pažeidimas yra aktualus visai Europai, tai matome, kad skirtingų valstybių administracijos e, jį labai skirtingai bando sureguliuoti, išspręsti. Visai e, problem, kitokie sprendimai yra siūlomi. Kaip galima pagerinti patydį? Aš nekalbėsiu. E, iš juridinės pusės, nors aš esu teisininkė, bet aš bandysiu pateikti pragmatinių sprendimų. Viena akivaizdi priemonė, kuri iki šiol nėra pakankamai išnaudota, jau daug metų ji nėra išnaudota, tai yra veiksmingas bendradarbiavimas. Jis iš tiesų gali padėti sukurti žymiai gyvybingesnę konkurencijos politiką. Kitas dalykas, mes iš vartotojų perspektyvos manome, kad būtų galima labai daug išmokti vieniems iš kitų, jeigu konkurencijos tarnybos bendradarbiautų su kitomis administra... E, e, institucijomis, tokiamis kaip energetikos reguliuotais, e, telekomų reguliuotais ir panašiai. Kai kuriuose valstybėse narysė tas vyksta, bet ne visur. Mes manome, kad tai yra gerai, bet būtų dar geriau, jeigu galėtumėm pagerinti tą bendradarbiavimą, nes dabar rinkos E, skiriasi ir verslo modeliai skiriasi. Turime pripažinti, e, kad, kaip pavyzdžiui, dirbame su didelėmis telekomų bendrovėmis, būtina žinoti, kaip konkurencijos politika yra įgyvendinama, pavyzdžiui, farmacijos įmonėse ar energetikos įmonėse. E, toks bendradarbiavimas yra labai svarbus ir nauji verslo modeliai reikalauja, kad įgyvendimo politika būtų žymiai geriau integruota. Dar viena priemonė yra nepakankamai išnaudojama ir jie yra susijusi su vartotojų organizacijomis. Pačios vartotojų organizacijos turi nepaprastai daug žinių apie tai, kas dedasi rinkoje. Jos e, e, žino, kokios problemos egzistuoja, turi glaužius ryšius su vartotojais, turi patirties, kaip e, apibriežti žalą padarytą vartotojams. Be to, jos turi galimybių užmėgsti daug ryšių su vartotojais. Be to, e, visuomenės nuomonėje vartotojų organizacijų reputacija yra žymiai geresnė negu valdžios instancijų. Todėl labai svarbu yra e, konkurencijos tarnybos bendradarbiauti su vartotojų organizacijomis, nes tai yra labai svarbus išteklis. E, yra tai jau davę rezultatų tokiose valstybėse kaip Italijoje, Junktinėje karalystėje ir Niderlanduose. Ir aš manau, kad iš tų valstybių galėtume nemažai pasimokyti. Ką matome iš vartotojų perspektyvos? Abi pusės ir vartotojų organizacijos ir konkurencijos tarnybos nedemonstruoja noro bendratarbiauti. Vienas iš e, pavyzdžių, kurį aš norėčiau, ar tokių signalų, kurį aš norėčiau duoti šiai e, šiam e, čia susirinkusiems yra. Pradėkime dirbti mažesnių mastų, pažiūrėkime, kiek galima bendradarbiauti, kad pagerėtų konkurencijos politika, kurią dabar turime rinkoje. Tai gali prasidėti, aišku, kiekvienais metais mes organizuojame bendrus posėdžius ir bandome įvertinti, ką galime padaryti. Būtų gerai, jeigu vartotojų organizacijos žinotų, kokie yra konkurencijos tarnybos prioritetai, nes tada mes galėsim skirti savo išteklius e, tą prioritet, tam prioritetui įgyvendinti, kad surinktumėm uh, E, kompetencijos žinias, e, surinktumėm įrodymus ir padėtumėm konkurencijos tarnybai. Ir mano paskutinis pastebėjimas. Koordinavimas ES lygmenių yra labai svarbus. Pažeidimai per sienas vis dažniau vyksta ir mūsų nuomonė yra labai svarbu, kad konkurencijos tarnybos ir vartotojų administracija visoje uh, E, Europoje bendradarbiautų. Mes žinom, kad vyksta viešos konsultacijos dėl konkurencijos, bet lygiai taip pat dabar yra peržiūrima vartotojų apsaugos e, dokumentacija. Todėl būtų labai svarbu, jeigu peržiūrėdami šios dokumentus mes pagalvotumėm, kaip galėtų geriau bendradarbiauti vartotojų apsaugos tarnybos ir konkurencijos tarnybos vartotojų labui. Ačiū. Profesor. Dėkoju. Profesoriai profesorius Dženė kitas kalbėtas. Dėkuoju. Kalbėsiu apie tris dalykus susijusius su efektyvimu institucijų. Ir taip pat kalbėsiu apie finansinius išteklius, kuriomis, kuriais disponuoja tos, tos institucijos. Norėčiau pasakyti, kad diskusija buvo pakankamai plati, vyko ABPO e šiuo klausimu. Aš tiesiu savo nuomonę, kuri nebūtinai sutampa su ABPO. E Norėčiau paminėti pirmiausia tris metodologinius dalykus, kuriems reikalingas dėmesys. Vienas iš jų yra štai koks, ką mes vadiname e, konkurencijos tarnybų efektyvumu. E, nes efektyvumą galima pamatyti įvairiai ir numatomumas, ir greitumas, ir paslaugų sąnaudos ir panašiai. Turime visų šių dalykų nepamiršti, kalbėdami apie efektyvumą, nes jie visi turi būti tinkamai pasiekti. Kitas metodologinis tikslas - ko mums reikia, e, kai kalbame apie tų institucijų efektyvumą. Ar norime turėti sistemą konkurencinės teisės, kur būtų efektyvesnė, ar norime turėti institucijas, kurios efektyviau veiktų. Tai vėlgi čia yra diskusijų klausimas, jeigu kalbėtume apie pažeidim procedūras vienu atveju, galbūt reikia, kad e, egzistuotų teisės aktai ir kad greičiau suveiktų institucijos, kad, pavyzdžiui, galbūt greičiau prasidėtų e, tam tikra teisminė procedūra pažeidimo atveju ir panašiai. Gana ir galiausiai institucijos pati sąranga labai svarbi, ji atspindi vietos sąlyg, e, sąlygas, šalies tam tikrą kontekstą. Todėl neišeina visiems taikyti vienodų taisyklių Europos Sąjungoje mes turime labai įvairių dydžių šalis ir visoms tų pačių sprendimų taikyti neišeina. Dabar dėl nepriklausomumo tų institucijų trumpai keletą žodžių. Manau, kad čia turime paminėti du elementus. Pirmiausia, tai, kad vyriausybės ar viešos institucijos neturi turėti galimybių įsakinėti uh, ar taikyti sankcijas už vieną ar kitą veiklą minėtoms institucijoms ir jų atstovams. Tačiau, pavyzdžiui, Portugalijoje ši struktūra yra vienos iš ministerijų dalis, tačiau kai kuriuose šalyse e, taip pat yra galimybė politiškai vadovauti tokioms institucijoms. E, svarbu yra tai, kad kartais tų institucijų atstovai neturi jokių paskatų E, kurie, kas versų juos dirbti vien, labiau palankiai vienai ar kitai, pavyzdžiui, verslo bendruomeniai. Interesų konfliktas taip pat yra vengtinas dalykas. Būtina turėti griežtas taisyklės dėl to, kas e, atsitinka su šių institucijų darbuotojais, kai baigėsi jų įgaliojimai dirbti ten. E, šis klausimas irgi buvo detaliai išnagrinėtas nariai e, tų institucijų, pavyzdžiui, gali tikėtis paaukštinimo, gali tikėti kitų pozicijų. Ir tai gali vienai par kitaip veikti jų darbus. Pavyzdžiui, Vokietijoje tos problemos nėra, nes e, ten yra labai aiškios taisyklės, ką veikia paskui tų institucijų nariai. Tai yra tik vienas e, iš galimų sprendimų, kiti gali rasti savus. Kai dėl vartotojų e, teisų gynimų institucijų in, interesų ir jų darbos ryties, jų irgi yra labai įvairių. Matėme įvairių scenarijų. Daugelį šalių buvo nuspręsta sujungti e, vartotojų gynimo politiką ir konkurencijos taisyklių įgyvendinimo politiką ir institucijas. Privalumai ir trūkumai vėlgi nesileiskime čia į detalės, nes tai nėra vienas galimas variantas. Privalumai būtų tokie, kad, pavyzdžiui, konkurencijos institucijos gali atsižvelgti į paklausą ir pasiūlą rinkoje. Antras dalykas, jeigu patikima keletas funkcijų institucijai, jinai turi daugiau priemonių veikti. Pavyzdžiui, konkurencija finansinėme sektoriuje turint keletą patikėtų funkcijų, čia problemas galima spręsti pasitelkiant daugiau priemonių. Kartais e, tie klausimai gali būti glaudžiai susiję su vartotojų e, teisų gynimu. E, kai trūkumas yra tas, kad E, gali atsirasti tam tikro kompleksiškumo atsirenkant kas ir kur. E, žinome, kad resursų skirimas vėlgi gali būti šiek tiek labiau komplikuotas. Na, nekalbėsiu apie patirtį už ES ribų. E, kartais Kalbant apie tų skirtingų funkcijų integravimą, pasireiškia ta problema, kad netaip intensyviai galima dirbti vienoje ar kitoje srityje, kai tų funkcijų patikėta daug. Vienas iš svarbesnių dalykų yra finansiniai ištekliai tų institucijų. Vėlgi, visiems vienodų taisyklių čia negali būti, nes tos konkurencijos institucijos yra labai skirtingo dydžio, situacija ne vienoda valstybėse narėse. E, tačiau kalbant apie išteklių nepriklausomumą ir ne, tos veiklos nepriklausomumą, tai reikia pasakyti, kad e, tai yra vienas iš svarbiausių elementų. E, kai kuriuose šalyse tebelieka tam tikrų problemų dėl finansavimo skirimo šitoms institucijoms. Kai Vėlgi taisyklės yra nevienodos, svarbu, kad būtų užtikrintas stabilus institucijų veikimas ir galiausiai biudžeto autonomijos tos institucijos aspektas. Labai svarbu, kad lėšos būtų skiriamos pakankamos ir kad būtų galima tinkamai parinkti asmenys, kurie dirba tos institucijose. Tuo ir norėčiau apibai, pabaigti savo pasisakymą. Tik norėčiau pasakyti, kad kartais tas biudžeto, to finansavimo tinkamos skirimas nebūtinai sustiprina tų institucijų imunitetą atsispiriant politiniam kišimus į, tų, į, į, į veiklą. Ponui Kesarauskui žodis. Prašau. Ačiū ir ačiū, kad pakvietėt mane pristatyti savo poziciją. Esu dirbęs dviems konkurencijos tarnyboms savo karjeroje. Viena iš jų buvo saliginai didelė ir gerai finansuojama, kita dešimt kartų mažesnė ir gana E, neturtinga. Tai leidžia man e, šiek tiek pristatyti skirtingų nuomonių. Jeigu gerai būtų įgyvendintas, e, komisijos įstatymas būtų naudingas ir įmonėms, ir vartotojams, ir bendrai visuomeniai. Todėl įgyvendinimas yra e, svarbus ir e, išrinktiems politikams tokiems kaip šio parlamento nariams ir konkurencijos tarnyboms, kurioms e, E, tiesą sakant, darosi sunku e, dirbti. Jeigu e, tarnybose įdarbiname naujus žmonės, tai žinome, kad jie nori pasiekti įtakos. Ir jeigu tarnyba net neša aiškaus pokyčio visuomeniai, tai žmonės tiesiog nenorės joje dirbti. Pirmiausia, aš kalbėsiu apie tai, kaip veiksmingas įgyvendimas yra susijęs su nepriklausomybė ir finansavimu, o kitas dalykas, kaip mes galime pagerinti uh, abi pusės. Pradėsiu nuo nepriklausomybės. Ką aš turiu galvoju, sakydamas nepriklausomybė? Nenoriu pasakyti, kad konkurencijos tarnybos egzistuoja vakume. Ne, taip nėra. Čia mes kalbame apie veiksmų nepriklausomybę, e, kai e, bylos yra e, atidaromos, nagrinėjamos ir priimami sprendimai dėl jų. Nepriklausomos tarnybos tą gali padaryti. Mes, kaip nedidelė tarnyba, turime patirties. Bet tai reikalauja ir pačios konkurencijos tarnybos atskaitomybės. Apie tai diskusijose dažnai pamirštama. Tiesą sakant, atskaitomybė yra įmanoma tik tai tada, jeigu sprendimus galima priimti nepriklausomai. Nepriklausomybė yra gyvybiškai svarbi veiksmingam įgyvendinimui. Ne tik tai tada, galima e, bylas išnagrinėti pagal nuopelnus. Kitas dalykas, konkurencijos tarnybos taip pat įgyvendina e, sprendimus susijusius su e, konkurencijos apribojimais visuomenėje ir atitinkamai priima sprendimus šioje srityje. Pažvelkime į kitų Europos valstybių konkurencijos tarnybės. Mano kolega Fredrik Ženijo apie tai kalbėjo. Labai svarbu suvokti, kad ne visos tarnybos yra vienodos. Kai kurios iš jų priklauso ministerijoms, kai kurios iš jų yra atskaitingos tiesiogiai vyriausybei, kai kurios yra visiškai nepriklausomos. Tai leidžia pareikšti, kad e, konkurencijos tarnybų juridinis statusas gali skirtis ir skiriasi, bet mes norime žinoti, ar tos tarnybos gali veikti nepriklausomai. E, skirtumas tarp juridinio ir tikro nepriklausomumo yra labai svarbus. Mums reikia tikro nepriklausomumo, tik realios nepriklausomybės. O reali nepriklausomybė priklauso nuo kiekvienos valstybės politinės kultūros O politinės kultūros e, tarp valstybių irgi skiriasi. Mano šalyje, skirtingai negu kai kuriuose kitose, e, kuriuose esu sukaupęs patirties, gana dažnai politikai viešai komentuoja pavienius atvejus, pavienės bylas. Todėl tokios administracijos, tokios tarnybos kaip mes norime e, daugiau teisinių garantijų, daugiau apsaugos. Taigi mes siekiame realios nepriklausomybės. Ar tai reiškia, kad teisinė nepriklausomybė nėra svarbi? Aišku, kad ne. E, teisinė nepriklausomybė yra tas atspirties taškas, kuriuo galima vėliau pasiremti. E, šiuo požiūriu bet kokia ES e, lygmens priemonė, kuri būtų gal, galėt, galėtų būti pritaikyta arba, aš tikiuosi, bus pritaikyta, e, turėtų galioti ir ji turi būti sukurta taip, kad politikai negalėtų jos apeiti. O dabar prieinu prie labai delikačios finansavimo temos. E, noriu pasakyti, kad konkurencijos tarnybos e, gali priimti sprendimus dėl konkurencijos apribojimų, įskaitant ir valstybių apribojimus. E, Net ir turėdama e, teisinės nepriklausomybės garantijas, E, tarnyba negalės įgyvendinti e, sprendimų, jeigu e, vyriausybė ar ministerija ar administracija galės imtis priemonių prieš tarnybą, tarsi ji būtų priemusi neteisingą sprendimų. Aišku, kai kuriuose valstybėse yra nepriklausomi biudžetai, kas užtikrina didesnį nepriklausomybę, bet ne visur taip yra ir to nepakanka. Todėl diskusijai mes siūlome, kad būtų sukurtos aiškios taisyklės užtikrinančios konkurencijos tarnybų nepriklausomybę. Pirmiausia, tai turi būti taisyklės, kurios neleistų uh, pritaikyti uh, biudžetinių priemonių prieš konkurencijos tarnybą. Įsivaizduokime, kad, e, pavyzdžiui, vyriausybė nėra patenkinta tuo, kad konkurencijos tarnyba iškėlė bylą kokiai nors valstybiniai įmoniai ir dėl to apkarpo biudžetą. Ir kitas dalykas, mes turime užtikrinti, kad konkurencijos tarnyba galėtų pakankamai panaudoti biudžetinės priemonės. Konkurencijos tarnybai reikia daugiau lankstumo, pavyzdžiui, nustatant atlyginimus arba panaudojant pinigus. Uh, Daugelie tarnybų kol kas tokių galimybių nėra ir dėl to dirbama neveiksmingai, nes dažnai reikia daugiau žmonių, labiau patyrusių žmonių, daugiau e, biurų. Taigi baigdamas, galiu pasakyti, veiksmingas konkurencijos įgyvendinimas reikalauja e, stiprių ir išbaigtų nepriklausomybės garantijų, bet taip pat nepriklausomybė turi e, virsti realybę. Tai yra e, neužbaigtas procesas. Kitas dalykas e, ne, konkurencijos tarnybos turi būti tiesiogiai finansuojamos, nes tai yra tiesiogiai susijęs su įgyvendinimo galimybėmis. Ir kitas dalykas, nepriklausomybė ir deramas finansavimas turėtų būti suderinti su atskaitomybė. Ačiū. E, Labai ačiū. O dabar prieš suteikdama žodį profesoriui Monti, paskutiniam kalbėtojui, norėčiau priminti Jums, kad po to, kai baigsis diskusija, e, galėsite užduoti visi klausimus, e, sakyti komentarus, o norėdami pasisakyti, prašome užpildyti e, kalbėjimo kortelę, kad galėtume Jūs pakviesti atėjus laikui. O dabar profesorius Monti. Dėkoju, labas rytas, dėkoju suteiktą galimybę e, dalyvauti šioje diskusijoje ir prisidėti prie e, vykdymo užtikrinimo. Pateiksiu e, tris teiginius. Pirmiausia, aš kalbėsiu apie, apie nacionalinių tarnybų funkcijas. Komisija sako, kad nuo 2004 metų jie prieėmė 865 sprendimus ir Aš analizavau nacionalinės e, konkurencijos tarnybų taikymo modelį ir paaiškėjau, kad netgi prieš e, šiam reglamentui įsigaliojant e, nacionalinės konkurencijos tarnybos visai efektyviai taik, e, taikė konkurencijos teisę. E, prieš ir 2004 e, metus vis tiek likdavo vietinių kartelių ir platinimo susitarimų. Taigi, iš esmės, nacionalinių tarnybų taikymo vykdymo funkcijos koncentruojasi vietiniu lygmeniu. Uh, E, ir be to, kai kuriuose jurisdikcijose pamatysite, kad beveik e, pusė e, nacionalinių tarnybų sprendimų yra tai, priimami tai, vadovaujantis nacionalinę teisę. Ir ES teisė ten būna netaikoma. Atsidžiau panalizavus, ką daro nacionalinės tarnybos, noriu apsvarstyti, ką tai reiškia įgyvendant teisės aktus nacionalinių tarnybos, e, e, konkurencijos tarnybos veikla e, reiškia reiškia, kad vien tai, kad jie gyvena nacionalinę teisę, jų ES teisė tampa konkurencingesnė. Ir yra sukuriama asimetrija, pagal E, nes labai priklauso nuo to, ar konkurencijos tarnyba taiko ES teisę ar nacionalinę teisę. Taigi kai kuriuose jurisdikcijose sprendimai yra priimami taikant tik nacionalinę teisę, ES reglamentas neturi e, įtakos nacionalinių tarnybų veiklai šiame aspekte. Taigi kyla klausimas, ar reikėtų e, nacionaliniams konkurencijos tarnyboms taikyti e, ir ES teisę, tada kai kalbam apie tarp valstybės civilinę bylą. Ir e, taip pat e, ar tarnybos turi teisę taikyti e, baudą tuo atveju, kai yra aptinkama tarp valstybinė byla. Paimkime gėlių kartelį. Ji nagrinėjo keturias nacionalinės konkurencijos tarnybos, iš esmės analizavo tą patį um, faktą ir staikė baudas tom pačiom įmonėm. Ar nebūtų geriau, e, jeigu egzistuoja koks nors ES kartelis, e, ar nebūtų geriau tada pritaik, e, daryti vieną tyrimą ir taikyti vieną bausmę. Aš manau, kad jeigu nacionalinės institucijos pritaikytų ES teisę ekstrateritorinių pagrindų, jie galėtų geriau vykdyti savo funkcijas. Mano kitas komentaras yra tai, kad e, norima sankcionuoti nacionalinių tarnybų galės. E, dažnai tyrimai e, parodo, kad E, tokiuose situacijose, kokia dabartinė yra e, teisė ES, nacionalinės valdžios institucijos neturi galios pasakyti, kad e, yra padarytas pažeidimas. Galima būtų atlikti reglamento reformą, kad galima būtų suteikti tarnyboms tokią galę. Kitas komentaras, kaip geriausiai optimizuoti bendradarbiavimą tarp konkurencijos tarnybų. Kaip jau šiandieną girdėjote, konkurencijos tinklas sustiprino pasitikėjimą tarp nacionalinių konkurencijos tarnybų ir sukūrė gerus komunikacijos komunikavimo kanalus. Tinkle trūksta atskaitomybės, tačiau noriu pabrėžti šiandieną, ka, kaip reikia sustiprinti koordinavimą. Mes turime ryškų pavyzdį, neseniai atlikta e, trijų konkurencijos tarnybų tyrimą dėl um, internetinio užsakymo platformų. E, trys skirtingos kon konkurencijos tarnybos priėmė tris identiškus sprendimus ir juos priėm, e, tarpusavėje pripažino. Tai yra geras pavyzdys tarpusavio bendradarbiavimo. Ir pirmiausia, tai parodo, kad E, toks koordinavimas gali būti optimalus sprendimas arba atsižvelgiant į tai, kad komisija nacionalinės tarnybos turi ribotus e, išteklius, galbūt galima būtų deleguoti e, visą darbą vienai konkurencijos tarnybai. Ir kitas klausimas, ar visos tarnybos visada turi susitarti dėl to, kaip reguliuoti apribojančią praktiką. Teisinio tikrumo principas sako taip, tačiau svarbu nus, E, taip pat e, svarbu e, atsižvelgti į galimus rezultatus, kuriuos galima būtų gauti tarpusavio bendradarbiavimo. Tai tiek mano pasvarstymų dėl dabartinės sistemos reformavimo. Ačiū. Dėkoju visiems penkiems mūsų pranešėjams už jų įkvepiančias mintis diskusijai. Prie diskusijos dabar ir pereisim. Kaip sakė pirmininkas, bandysim, kad diskusija būtų mišri, kad dalyvautų ir Europos parlamento nariai, ir kiti mūsų posėdžio dalyviai. Bet šiaip turime didžiulę daugumą prašytojų pasisakyti Europos parlamento vardu. Pradėsim nuo jų turbūt, bet norėčiau pasakyti visiems kitiems, kad galima užpildyti prašymą pasisakyti tą kortelę atitinkamus spalvos ir žodis bus suteiktas. Pirmasis. E, norintis kalbėti ir ponas e, Lydek Niedermayer. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pateikti tris pastabos ir vieną klausimą. Pirmasis - nepriklausomumo klausimas. E, E, institucinio nepriklausomumo klausimas. Svarbu, kad ir žmonės būtų nepriklausomi. Įstatymų galima pirmą nepriklausomybę užtikrinti, antrasis aspektas yra sudėtingas, antrasis pusiausvėra tarp kompetencijos, atskaitomybės ir galių. Tuo pat metu turime neužmiršti to kito kampo e, įmonių nuomonės. Mums reikia, kad sprendimai būtų prognozuojami, mums reikia laiko, kad jie būtų tinkamai įgyvendinti. Trečia, labai svarbu, kad būtų žmonėms galima rinktis, kad būtų užtikrinta sąžininka konkurencija, nes tai užtikrina tinkamesnį ekonomikos vystimasi. Europoje mes matome daug taisyklių, kurios draudžia laisvą konkurenciją. Tai riboja bendros rinkos vystimasi, skatina jo susiskaldimą tiek energetikos srityje, tiek, pavyzdžiui, keleivių transporto srityje, geležinkelio transporto srityje tokio susiskaldimo dar esama. O dabar klausimas. Kai žvelgiu į praėjusių metų konkurencijos ataskaitą, matau tris rytis, kurios yra labai svarbios. Tai yra skaitmeninė ekonomika, energetika ir apmokestinimas. Trečioji sritis yra nacionalinių valstybių kompetencijos sritis. Ir ten yra nuolatos vykstantis konfliktas, tas, kurį minėjo komisija, nes kai kvestionuojama apmokestinimo tvarka paprastai, tai reiškia, kad kvestionuojama vyriausybės politika mokesčių srityje. Tad man kyla toks klausimas, ar galime užtikrinti, kad e, nacionalinės struktūros veiks aktyviai ir efektyviai, paskatindamos tų problemų sprendimą. Ačiū. Ačiū gerbiamam e, nariui. Alfred Sant nori klausti dvi minutės. Prašau, dėkoju, ponė pirmininkė. Mano klausimas būtų toks diskusija vyksta tinkamu laiku. E, tačiau mūsų diskusija galėtų būti interpretuota kaip bandymas centralizuoti konkurencijos politiką. Ar politiškai tai nebūtų labai jau toks jautrus klausimas, žvelgiant į tai, kokiu rezultatu pasiekiama. ES, kai kalbam apie santykius tarp valstybių narių, ES, tarp centrinės biurokratijos Briuselė, tarp ES teisių ir valstybių narių teisių. Tad man kyla klausimas, ar šios klausimo nagrinėjimas yra tikrai savalaikis. Manau, kad taip pat turime paminėti ir nacionalinių e, na, konkurencijos institucijų klausimą. galite e, sakyti, kad konkurencijos politika yra įgyvendinama ne visai teisingai, kad ta pati biurokratija ir taisyklės nustato ir žiūri, kaip jos įgyvendinamos. E, tad, nu, klausimas toks ir būtų, ar viskas čia tvarkoja šiuo klausimu. Ar nereikėtų taip pat padiskutuoti apie tai, kad reikėtų išaiškinti detaliau taisyklės dėl valstybės pagalbos. Be abejo, visiems vienodas sprendimas ir čia netiktų, bet svarbu pasižiūrėti, kaip taisyklės priimamos. Svarbu galbūt laikytis naujo požiūrio į nacionalinės politikas jų gyvendinimą. Vėlgi, tai yra susijęs su tuo, ką, kokius sprendimus priima biurokratija Briuselėje, kaip nacionalinių lygmenių tie sprendimai įgyvendinami. Ir man atrodo, kad yra svarbu tuos dalykus išsiaiškinti, o ne vien tik tai bandyti tuo pačiu pagreičiu kažkaip slinkti pirmin, per daug nežiūrint į šonus. Ačiū. Bent Lukė iš EKR frakcijos. Dvi minutės. Prašau klausti. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą susijusi su konkurencijos tarnybų nepriklausomumu. Ir ypatingai norėčiau pakalbėti apie biudžeto nepriklausomumą kiek e, tai susiję su e, skirtais ištekliais ir su tuo, kokios yra e, tarnybų darbuotojų karjeros galimybės. Ypatingai man įdomu, kad taryb, valstybė, tai yra biudžeto tiekėja, dažnai yra kaltinama dėl biudžeto skirimo. Pavyzdžiui, kyla labai daug klausimų energi tarp energetikos gamintojų dėl konkurencijos ir kokiu būdu yra nusprendžiamas tas biudžetas. Ir labai dažnai e, būtent valstybė skiria tą biudžetą e, konkurencijos tarnyboms. E, taip pat turiu klausimą dėl inovatoriškų formų, kuriomis yra finansuojamos konkurencijos tarnybos, kad galėtų vykdyti savo veiklą. Uh, Gal galėtumėte papasakoti, kas yra tas inovatoriškumas? Ir, e, pavyzdžiui, e, aš įsivaizduoju, kad panašiai kaip e, ir vykstant teismo posėdžiui, galima būtų nuspręsti, jog pagal teismo sprendimą būtų skiriamas atitinkamas um, finansavimas uh, toms konkurencijos tarnyboms. Uh, tai galbūt galėtų padėti išspręsti tam tikrus e, klausimus, atskirti politinius ir konkurencijos interesus. Ir taip pat e, galima būtų e, palengvinti finansavimo, konkurencijos tarnybų finansavimo klausimą. Dėkuoju. From, uh, Dėkuoju. Dabar kitas kalbėtojas, ponas Vin Keigold. Ponas Vin Keigold ponas Engigalt iš EKR. Dėkoju. Pirmiausia, noriu paklausti dėl nepriklausomumo. Europos lygmenių egzistuoja viena e, problema susijusi su nepriklausomumu. Kai kalbame apie galimybę pereiti e, nuo viešosios paslaugos prie privato, privačiosios paslaugos. Europos e, tarnautojų statutai tai leidžia. Be abejo, tas persijungimas nėra e, toks pats kaip e, kaip e, buvo taikomas komisijoje. E, tačiau galima tai daryti labai panašiai. Pavyzdžiui, netgi dirbdamas konkurencijos taisykle, e, konkurencijos srityje, turėdamas komisijos sutartį, gali eiti dirbti į privačią įmonę daugeliu metų. Ir aišku, tokio, tokioje situacijoje egzistuoja tikrai labai objektyvi galimybė. Gal galite paaiškinti, kaip tai daroma nacionalinėse jurisdikcijose? Ar yra gerų uh, sprendimų? sprendimų e, padedančių kovoti su šitomis nuolat besisukančiomis durimis ir kokias rekomendacijas turite. Many thanks, honorable member. After the... Dėkoju e, po šių pirmųjų Europos parlamentarų pasisakymų. Dabar norėčiau suteikti žodį dar dviem e, kitiems kalbėtojams. Pirmiausias ponas Siubling iš Švedijos konkurencijos tarnybos dvi minutės. Could you please use the microphone? Gali, gal galite įsijungti mikrofoną, prašom? Thank you. Now you hear me. So. Dėkoju, ar girdite mane? Pirmiausia, noriu padėkoti Europos komisijai ir ekonomikos reikalų komitetui surengusiam šią svarbę diskusiją. Manau, kad vienas vienas ir vienas du sutarties straipsniai yra esminiai ir labai svarbus, kuriant tą Europą, kuri yra naudinga visiems piliečiams. E, tai padeda skatinti verslą, inovacijas ir kitokius gerus dalykus. Turiu asmeninės patirties susijusios su konkurencijos taisyklių gyvendinimu. Esu dirbęs Švedijos konkurencijos tarnyboje, turėjau vadovaujamą darbą. Ir vienas iš svarbiausių klausimų, apie kurį ir šiandien kalbame, yra tas, kad mūsų nacionalinėms institucijoms reikia realių galių, kad jūs galėtų atlikti tyrimus, e, kad tie tyrimai būtų nepriklausomi, saugus, efektyvus, kad jų neįtakotų tie, kas neturi įtakoti. Aišku, kartais sunku atsižvelgti visus skirtumus tarp nacionalinių sistemų, nes jų esama. Sunku ES piliečiams paaiškinti, kodėl kažkas iš jų gali e, gauti vairiausių privalumų, jeigu bus tinkamai gyvendindamos konkurencijos taisyklės, o kai kitiems tokios galimybės nėra. Ta diskusija, mano supratimu, labai savalaikė, įdomi. Europos komisija ir Europos parlamentas, manau, e, pasinaudojo tą unikalią galimybę ir artimiausiais metais tenksis užtikrinti, kad visi ES piliečiai galės pasinaudoti mūsų aptariamais svarbiais principais. Dėkoju. Ačiū. Ponas Jose Rivas klaus. Dvi minutės, prašau. Vėlgi, kvieščiau naudotis mikrofonu. Dešinėje pusėje nuo mikrofono yra mygtukas, paspauskite jį. Dėkoju, ponė pirmininkė, už instrukcijas. Norėčiau paklausti dėl vieno aspekto, kurį paminėjo profesorius Dženiai. Jis klausė, kokie yra mūsų tikslai. Ar norime turėti konkurencingesnę konkurencijos įgyvendinimo sistemą, ar e, efektyviau veikiančias nacionalinės konkurencijos institucijas. Tie du dalykai nėra visai tas pats, bet abu aspektai yra svarbus kad e, būtų veikiama sklandžiai. Tam mano klausimas būtų susijęs labiau su procedūromis, e, kai kas iš kalbėjusių kalbėjo apie didžiulius skirtumus tarp procedūrų ir garantijų, kurios egzistuoja valstybėse narėse. Ir iš to be abejo kyla įvairių klausimų, tokių ar kompanijų procedūrų teisės, kurie, e, kai jos susiduria su konkurencijos teisė, teisė yra pakankamai gerai užtikrintos Europos Sąjungoje. E, pavyzdžiui, neseniai sužinojau tokį atvejį, kurį konkrečiai pateikti. Iki praėjusio rudens, e, pavyzdžiui, nebuvo e, įmonėms pareikšti kaltinimai dėl neva jų padarytų pažeidimų. Tos nacionalinės procedūros pasikeitė, keičiantis administraciniai praktikai ir tos valstybės konkurencijų tarnybos vadovas dabar jau nebedirba, jis buvo pakeistas. Tad ir žinau, kad, e, ar, ne, ir nežinau, kaip galiausiai baigėsi viskas toje valstybėje. E, yra kalbama apie ger, keitimas į gerą praktiką, kad būtų užtikrintos visų šalių teisės, kad būtų keičiamas informacija. E, kad būtų galima pareikšti prieštaravimus, kad būtų galima atsakyti į pateiktus pažeidimus ir panašiai. Tad mano klausimas būtų toks, labai paprastas, ar nacionalinės konkurencijos institucijos neturėtų priimti tokių taisyklių, kad visur būtų teikiamos ekvivalentiškos garantijos konkurencijos srityje. Ačiū. Sako pirmininkas, dabar vėl grįžtam prie Europos parlamento narių, norinčių kalbėti. Ponas Flanagan iš GUE. Prašau. Dvi minutės. Uh, Ačiū už galimybę pasisakyti, labai įdomus uh, buvo pasisakymai. Visi kalbėjusiai minėjo, kad reikia išteklių. Ypač ponas Ženy minėjo, kad negalima uh, sukurti vieno kurpaliaus visoms aplinkybėms vertinti. Aš norėčiau pakomentuoti, kokia padėtis yra E, Airijoje, kurioje gyventojų yra 4,56 milijonai. E, daugelis kalbėjusių turbūt žino, kad dviejų policininkų turbūt visai valstybei užtektų. Gal e, to ir gana, bet turbūt ne visur taip yra. Mūsų valstybėje yra labai daug uh, problemų susijusių su konkurencijos teisės įgyvendinimu. Net jei pažvertumėme 2005 metus, e, ponas Finhogan, dabartinis Žemės ūkio komisaras, išreiškė susirūpinimą dėl Airijos konkurencijos padėties, teisės padėties Europos parlamente. 2005 m. lapkričio 15 jis pasakė tą kalbą ir aš siūlau jums ją susirasti ir perskaityti arba pasišnekėkit su panu Hoganu apie tai, nes padėtis nuo 2005 m. nepasikeitė. Jis sakė, kad įgyvendinimo stoka Airijai kainuoja 4 milijonus kiekvienais metais arba ke, daugiau negu 4 tūkstančius eurus kiekvienai šeimai. Mano klausimas būtų toks, ar jūs manote, kad dviejų policininkų pakanka 4,5 milijono e, gyventojų valstybei Dėl privataus įgyvendinimo Airijos Respublikoje civilinės bylos dėl konkurencijos yra neįmanoma. Žmonės nukentėjo nuo kartelių, bando teisę pakeis, įstatymą pakeisti daugiau negu 20 metų. Tiesąkant, vienas e, žmogus pastarosius 20 metų bandė iškelti bylą, bet to nepavyksta, nepakanka įrodymų. E, viskas turi būti daroma per baudžiamąją teisę ir dabar iškelti tą bylą darosi neįmanoma. Tai daro žalą Airijos ekonomikai. Aš suprantu, kad kitose ES valstybėse narėse civilinės bylos yra įmanomos. Aš norėčiau sužinoti, ar kas nors iš tribūnoje sėdinčių galėtų pakomentuoti apie tai, kodėl Airijoje negalima tai padaryti ir ar tokia padėtis gali išlikti, ar galime leisti toliau taip likti. Labai ačiū, gerbimas nariai. E, baigiame kol kas diskusiją su auditorija. Norėčiau paklausti, ar nėra norinčių dar pasisakyti. Pana Švab, matau kelią kortelę iš EPP frakcijų. Dvi minutės jums. Ja, vielen Dank, Herr Generaldirektor. Ich kann... Dėkoju, aš labai trumpai, ne, ne, ne dvi minutės, du klausimus norėčiau paminėti, kurie buvo, paminėti, kurio, kurie buvo iškelti. Dėl to, ką sakė Dženį, dėl to, kad konkurencijos tarnybos turi e, daugiau bendradarbiauti kaip ir vartotojų teisų apsaugos institucijos, tai turi pranašumą. Mano šalyje bent jau yra tokia išvada, kad dauguma daug dėmesio skiriama konkurencijos klausimams ir kartais dėl to, klausimai susiję su vartotojais yra nustumami. Ir manau, kad jeigu būtų sujungtos vis, visiškai dvi skirtingos užduotis, tai pasarnautų visai visuomeniai. Aišku, labai svarbus dalykas yra atsižvelgti e, ir į vartotojų teisų apsaugą. Kitas dalykas, aš manau, kad Mm, reikia daugiau centralizuoti konkurencijos tarnybas ir tai padėtų bendrąją rinką padaryti geresnę. Tačiau ar pakanka šios klausimus kelti tik 28 nacionaliniam konkurencijos tarnybom, ar mes turėtume kelti tuos klausimus, kurias keliame konkurencijos tarnyboms ir Europos komisijai. E, dėkoju. Ar turite, ar kas nors dar nori pasisakyti? Ir po to mes teiksime žodį e, diskusijos e, prelegentams. Matau dar vieną norintį paklausti. Ar galite pasakyti, kas esate? Dėkoju, pirmininkė, labai trumpai aš esu Pie Lopie iš booking.com. Profesorius Montinel pateikė Monti pateikė labai teigiamų bendradarbiavimo pavyzdžių, tačiau matome ir porą problemų. Profesorius Monti minėjo, kad viena valstybė narė pasirinko visiškai kitokį kelią, tai yra konkurencijos tarnyba pasirinko kelią, o tai E, sudaro tokią situaciją, kad e, tai prieštarauja bendrosios rinkos tikslams. E, kitas klausimas, po to, kai teis, teisėkurninkas priima sprendimą dėl draugiško sustarimo, taip pat susidaro kebli situacija, ką mes galime daryti, kad geriau patobulintume konkurencijos tarnybų bendradarbiavimą ir ir taip pat suderinome konkurencijos rytį su plačiais politikos tikslais. Dėkoju. Labai ačiū. Taigi tiek klausimų ir komentarų iš auditorijos, o dabar suteiksime žodį prelegentams, kad jie tartų baigiamą į žodį. Kiekvienas turite tris minutės. Ir dabar mes darysime atvirkštinę tvarką, nei kad e, buvo daromi įvadiniai pasisakymai. Taigi dabar pirmiausia suteiksiu žodį profesoriui Monti. Trys minutės. Negaliu atsakyti visus iškeltus klausimus, bent jau keturis paminėsiu. E, pirmiausia, dėl internetinių kelionės agentūrų, e, kad E, konkurencijos tarnybos e, sprendimas yra e, nuneigiamas mm, kertasi su valstybės teisės aktais. Mes kalbėjome apie bendrą rodiklį, tai yra konkurencijos skatinimas. Manau, kad reikia konsultuoti konkurencijos tarnybas dėl to, kaip priimti teisės aktus. Tai yra konkurencijos tarybos turi e, konsultuoti e, teisėkurninkus dėl geriausių teisės aktų. Konkurencijos tarnybos e, priima labai, atlieka labai svarbu vaidmenį, konsultuodamos vyriausybę apie teisės aktus, kurie gali padėti rinkai. Pavyzdžiui, Niderlanduose nacionalinės konkurencijos tarnyba priekaištavo vyriausybei dėl to, kad um, iš, jie išleido ribojančius teisės aktus. Ir e, tiesiog Taip pat galima būtų apžvelgti galimus patobulinimo variantus e, internetinėse platformose. Kita pastaba, ar toliau centralizavus Europos konkurencijos teisę kiltų problemų. Reiktų priminti, kad beveik visos konkurencijos tarnybos, kai taiko nacionalinę teisę, taiko identiškas taisyklės išskyrus um, prekybos taisyklės. Todėl dar labiau centralizuoti vargu ar pavyks, nes valstybės narės savanoriškai centralizavo vykdymą, pataisydamos kartelio e, taisyklės ir priderino jas prie ES taisyklių. Trečias dalykas. E, baudžiamųjų, e, sprendimų, baudžiamos teisės sprendimų įgyvenimas daugelį jurisdikcijų paro, parodė, kad e, yra komplikuojamas ginčių sprendimas, e, užuot taik, geriau yra taikyti administracinę procedūrą. Dėkuoju, profesoriu Monti. Dabar ponas Keserauskas. Allow... Jums leidus žodį perleisiu kolegai Dženį iš dešinės, nes jis skuba į traukinį. Mm. Prašom, profesoriau Dženį, sako pirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė. Kviečiu taip pat naudotis mikrofonu, nes man atrodo, jis nėra gerai jungtas. Daug klausimų buvo išsakyta, kai kas iš jų sunkus man atsakyti, ypač dėl Airijos konkurencijos institucijos. Norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų sunku visiems turėti vienodus standartus. Sunku dėl to, kad konkurencijos E, institucijų veikimą, o modelis yra kitoks, gali būti administracinis modelis arba persikėjimo modelis, e, priklauso ir nuo to, kiek funkcijų atlieka ta tarnyba, ar jį tyria administracinius ar, ar kriminalinius atvejus, kokia procedūra pasirekama. Dėl to tos institucijos tokios skirtingos. Ir dėl to aš norėčiau pasakyti, kad situacija E, skirtingose šalise yra skirtinga ir šalis pačios sprendžia, kokią struktūrą nori turėti. Be abejo, jeigu tenka baudžiamosius atvejus nagrinėti, sistema kainuoja brangiau. Ir norėčiau pasakyti, kad ten tuomet tenka įrodymus pateikinėti ir tos sąnaudos būna daug didesnės. E, tas besisukančių durų principas dabar dėl to irgi buvo klausta. Manau, kad apie tai nebuvo daug kalbėta, kalbant apie konkurencijos tarnybos. Tas klausimas yra iš tikrųjų labai aktualus. Ir manau, kad ko gero turėtų būti kažkokios gairės parengtos viešosioms tarnyboms. Iki šiol nebuvo parengta taisyklių e, kiek, laik, kiek turėtų trukti tas pareinamasis laikotarpis, kol tarnyba baigia e, konkurencijos tarnybų darbuotojai gali pereiti dirbti kitur, kitas tarnybas. Vokietijoje, pavyzdžiui, jie gali visą gyvenimą likti dirbti ten, kas irgi gali būti traktuojama kaip problema, bet taip yra ne visur. E, nepriklausomybė e, yra, kaip jau sakiau, svarbus dalykas, iš to išplaukia tam e, tikros pasiekmes ir teisės kurie ir verslo bendruomenė. E, gali reikalauti tam tikrų dalykų. Taip pat labai svarbu konkurencijos tarnybos siekis būti nepriklausomais. Ar geriau artimai bendradarbiauti tarp vartotojų teisų apsaugos ir konkurencijos institucijų. Kaip jau sakiau anksčiau, jeigu tos funkcijos kombinuojamos toje pačioje institucijoje, kai užsiimama ir konkurencijos taisyklių gyvendinimu, ir vartotojų teisų apsauga, yra ir pliusų ir minusų tokią sistemą pasirinkus. Tad nemanau, kad galėčiau pasakyti už kažkuria vieną iš tų sistemų. Viskas priklauso nuo vietos sąlygų, nes vienur, pavyzdžiui, viena jurisdikcija nusveria, kitur kita. E, tačiau kai kuriuose šalyse galime pasakyti, akivaizdu, kad geriau turėti dvi atskiras institucijas, kūruojančias šias rytis, kas irgi yra neblogas dalykas. Nes aš jau sakiau, kad kartais e, toje pačioje institucijoje skirtingi padaliniai atlieka abi funkcijas ir vartotojų apsauga rūpinasi ir konkurencijos įsiklių gyvenimu, bet nebendradarbiauja tarpusavį. Tai štai, kokių situacijų būna. Uh, kai dėl persekiojimo yra daug institucinių klausimų. Ir mes kalbame tik apie tai, kas galėtų padidinti efektyvumą tų konkurencijos tarnybų darbo. Galite toje pačioje institucijoje atskirti tas dvi funkcijas, apie kurias kalbėjome, čia gali būti visai efektyvus sprendimas. Antra, galima numatyti masto ekonomijas tam tikras priemonės. Tai reiškia, kad kai kuriais atvejais tenka peržiūrėti vienus ar kitus atvejus po keletą kartų ir, ir tai taip pat sąlygoja papildomas sąnaudas. E, jeigu paskui e, atliekamas antras vertinimas, e, tai irgi teigia tam tikrų privalumų, nes yra didesnės galimybės įsigilinti į detalės, nors tai sąlygoja papildomas sąnaudas dėl finansavimo. Aš jau sakiau savo pasisakymą pateiktame raštu, kad įvairių inovacijų yra numatyta susijusių su įvairių išteklių kombinavimu. Trūkumas, e, kai institucija bando save finansuoti, yra ta, kad e, institucija atlieka daug nepriklausomų tyrimų ir galiausiai gali tik taip, kad tų lėšų pritruks ir būtina tą finansavimą kombinuoti. Gal reikėtų, pavyzdžiui, numatyti mokesčius kažkokius, kurios dalis mokesčių, kuris sumoka įmonės, e, turi būti skirta reguliavimo institucijoms. Galbūt galime pagalvoti apie kitus išteklius, tačiau labai svarbu, kad tie e, ištekliai būtų kombinuoti tuo užtikrinant institucijos e, stabilumą. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas. Grįžkime prie pono Keserausko. Tris minutės jums pasisakymui. Dėkoju. Aš norėčiau irgi pakomentuoti kai kurios klausimus. Iš pradžių kalbėjome apie asmeninę institucinę nepriklausomybę. Tie tų dalykai yra skirtingi. Pirmas nepriklausomumas gali būti užtikrintas teisės aktų pagalba, Ir bet kas gali pasakyti, kad daug e, lengviau nepriklau, į nepriklausomą instituciją pritraukti ir nepriklausomus žmonės. Taip, tai tie dalykai yra tarpusavį susiję. E, įgyvendinti teisės aktus, kurie nukreipti prieš valstybės, ar vėlgi yra dar kitas svarbus dalykas. Dėl karjeros galimybių buvo užduotas klausimas. Tos besisukančios durys, apie tai šiek tiek komentavo e, profesorius Dženiai. Tis klausimas daugelį šalių dar tebėra neišspręstas Lietuvoje. E, metus trunka tas pereinamasis laikotarpis, tačiau tai yra taip pat derinama ir su vieno mėnesio kompensacija. Tiek žmogus išmokos gauna palikdamas darbą. Tad štai labai jau ne, neskatina žmonių noro ateiti dirbti mūsų tarnybą e, tokia tvarka. Nes iš tikrųjų sritis labai specializuota ir tiesiog žmonės ne, neturi jokių karjeros pasirinkimų. Kai dėl inovacijų užtikrinant finansavimą. E, skaičiau profesorius Dženiai dokumentą, bet yra tokių pavyzdžių, kuris galbūt bus įgyvendintas Lietuvoje, e, yra toks. Parlamentas pasiūlė teisės aktą ir mūsų institucija bus finansuojama e, iš mokesčių, kurie mokės įmonės nuo tam tikros e, numatytos ribos. Tai būtų dalis mūsų finansavimo. Panašiai sistema veikia Italijoje. Mano paskutinis komentaras būtų su jūsų sistemos efektyvimu. E, ką mes norime turėti, ar efektyviai veikiančią sistemą, ar efektyviai veikiančią konkurencijos e, instituciją. Efektyviai veikianti institucija negarantuoja, kad sistema bus e, efektyviai, tačiau jokia institucija bus efektyviai, nebus efektyvios teisinės sistemos. Vėlgi viskas tarpusai susiję. Ačiū. Pirmininkas dėkoju žvelgiu į ponę Goins, tris minutės, prašau. Dėkoju. Norėčiau tarti žodį dėl bendradarbiavimo tarp e, vartotojų apsaugos ir konkurencijos institucijų. Ir mes nežinom, ar geriau būtų turėti vieną instituciją, kuri rūpintųsi abiems rytimis, ar turėti dvi atskiras. Mes manome, kad turėtų būti kūriamas bendradarbiavimas, net jeigu egzistuoja dvi atskiros struktūros, nes daugelis tų sričių persidengia, tų sričių, kurias kūruoja šis institucijos. Mano svarbiausia žinia būtų tokia. Reikėtų e, bendradarbiauti ir su kitomis struktūromis, ne tik su vartotojų apsaugos, ne tik tarpusavį tarp konkurencijos institucijų ir vartotojų apsaugos. Ir svarbu užtikrinti uh, E, bendradarbiavimas su duomenų apsaugos, su privatumo apsaugos institucijomis. Jos taip pat e, svarbios. E, turime atvejų, kada tas bendradarbiavimas tikrai labai svarbus. Tad labai svarbu bent iš dalies derinti prioritetus šiuo klausimu, kad galėtume aptikti laiku problemas. Kai dėl privataus įgyvendinimo ir kolektyvinio priemonių siekiant užkirsti kelią pažeidimams ateityje. Mes manome, kad tai yra ypatingai svarbus dalykas. Nesu ekspertė šiuo klausimu, bet man atrodo, kad dabar. E, Tikrai e, svarus, dabar yra gyvendamas šis, šis dokumentas, kuris yra svarbus įmonėms įgyvendinant šios teisės aktus, tai taip pat daug kur padeda reguliuoti konkurencijos rytį. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Na ir dabar ponia Fernandės. Tris minutės nebus paskutinė iš mūsų prelegentų apibendrančių diskusijų. Dėkoju. Daug kas jau buvo pasakyta. Norėčiau tris dalykus paminėti. Pirmiausia galima recentralizacija ir nauja harmonizacija. E, ar tam yra tinkamas metas? Aš kalbėjau apie naują harmonizuotą teisėją, kur aš jau klausimu, apie teisės aktus, kurie būtų vienodi visiems. Mes turėtume sudaryti vis, ir užtikrinti visoms įmonėms vienodas teisės visoje Europos Sąjungoje. Dabar daugelį valstybių narių, pavyzdžiui, nėra numatyti laikotarpiai, per kiek laiko reikia įgyveninti vieną ar kitą sprendimą, kad ir tas straipsnių vienas vienas ar vienas du išdėstytų sutartyse. O mes manome, kad tas taisyklės reikėtų numatyti visiems verslo įmonėms būtų saugiau, jeigu turėtų vienodas teisinės taisyklės veikimui visose šalyse, nes jos tuomet žinotų, kokios numatytos procedūros ir ko laukti. Tai būtų svarbu ne tik pasiskaičiuojant sąnaudas, bet ir užsitikrinant teisinį saugumą. Verslui tai yra labai svarbu. Yra daug kitų dalykų, standartų, kurie yra svarbus, pažiūrėjau, proceso teisės aspektai, pavyzdžiui, galia, vien, galios ar įgaliojimai numatyti konkurencijos institucijoms įgyvendinti vienus ar kitus dalykus. Šiaipgi ekvivalentų jokių nėra, tad įmonės dirba ne vienodomis sąlygomis, nes su vienodais iššūkiais susiduria. Tie minimalūs standartai būtų uh, geras dalykas pasitarnausintis, kuris pasitarnautų versų įmonėms. E, įmonės gali veikti Europoje ir jeigu gali tai daryti, tai jos turėtų būti vienodai vertinamos ir už pažeidimus panašių sankcijų sulaukti ar paskatų, jeigu tų pažeidimų nėra. E, dabar, kaip aš sakiau, nepakankamai numatytas advokato vaidmuo. Į tai nepakankamai atsižvelgiama, o tai turėtų keistis mes kalbame ne tik apie teisės aktų efektyvumą, tiesiog mes norėtume, kad atsirastų teisinės taisyklės visoje ES susijusių konkurencijos taisyklėmis. To reikia. Reikia tam, kad nacionalinės institucijos galėtų dirbti tvariai, kad galėtų um, tinkamai įgyvendinti visus teisės aktus ar atmesti tuos, kurie su konkurencijos taisyklėmis yra nesuderinami. Mums reikia garantijų, kad visur taisyklės bus panašios ES. E, mes pasisakom iš konkurencijos taisyklių vienodą įgyvendinimą, o tai svarbu ir užtikrinant teisinius procesus. Bendradarbiavimas tarp institucijų, e, ypač tarp konkurencijos tinklo dalyvių. Man atrodo, tai yra puikiai priemonė tam, kad pasisektų mūsų numatyti darbai. Tas skaidrumas yra būtinas Ir būtina, kad įmonės žinotų, kad egzistuoja atgrasos mechanizmas. Kuo įmonės geriau bus e, informuotos, tuo mažiau jos norės daryti pažeidimus. Tuo sėkmingiau seksis dirbti. Ačiū. Ačiū, taip mes prieartėjome prie pirmosios kalbėtojų grupės, prie pirmos diskusijų dalies pabaigos. Dėkuoju visiems kalbėjusiems ir svečiai ir auditorija aptarė labai daug temų, kurios buvo aptarostos ir e, diskusijos su visuomenė. Nacionalinių kompetencijos tarnybų nepriklausomybės klausimas buvo išskirtas kaip esminis ir e, jis buvo aptartas iš skirtingų perspektyvų. Buvo kalbama ir apie būtinybę turėti pakankamai išteklių Yra pateikta pasiūlymų dėl e, biudžeto autonomiš, biudžetinio autonomiškumo ir nepriklausomų finansavimo priemonių. Taip pat atkreipiu dėmesį į tai, kas buvo pasakyta dėl įtampos tarp e, įgyvendinimo tarnybų, įgyvendinimo galimybių ir e, biudžeto sąlygų. Neretai biudžetinės priemonės yra taikomos, e, kai valstybė imasi ribojimo priemonių. Lygiai taip pat konkurencijos tarnybos energetikos reguliuotojai. E, e, Kiti buvo paminėti ir jų bendradarbiavimo būtinybė aptarta. Buvo kalbama ir apie įgyvendinimo ir procedūrinių garantinių poreikį. Visa tai yra susijęs su viešai konsultacija. Europos komisija labai atidžiai e, pasižymėjo visas išsakytas nuomonės. Be abejo, yra daug ir e, kitokių problemų paminėta, komisija visą tai atkreipia dėmesį. Šiuo požiūriu aš norėčiau tik tai išskirti tris problemas, kurios buvo paminėtos, kalbant apie koordinavimą Europos konkurencijos tinkluose. Be abejo, egzistuoja ryšys tarp e, viešuosios konsultacijos tematikos ir nesuprantame, kad kuo daugiau galimybių turi konkurencijos tarnyba, tuo geriau ji gali koordinuoti veiklą. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad Europos konkurencijos tinklo koordinavimo darbas yra nuolat aptariamas tarp nacionalinių institucijų, tarp vyriausybių, darbas čia tikrai vyksta. Valstybės pagalbos klausimas buvo paminėtas. Be abejo, čia padėtis skiriasi nuo to, e, kas buvo minama, kai kalbėjome ko apie e, kovą su karteliais ir trestais mes žinome, kad e, daug kompetencijos čia pačios valstybės narės turi išskirtinės e, valstybės paramos taisyklių įgyvendinimo e, kompetencijos priklauso Europos komisijai. Ir kai kalbame apie valstybės pagalbos modernizavimą, Suprantame, kad e, čia reikia daugiau pastangų, Europos komisija pastaraisiais metais tam skiria daug dėmesio. Sistemos dabar yra skirtingos ir negalima visko uh, į vieną sistemą suvesti. Kalbant apie privačių įmonių gyvenimą, norėčiau priminti, kad e, žala privačioms įmonėms ir su tuo susijusi direktyva turi būti įgyvendinta valstybėse narėse. Uh, numatytas terminas yra šių metų gruodis. Visą tai pasakiau, norėdamas iliustruoti, kad susirinkusieji labai plačiai aptarė galimybės padalinti e, darbą tarp Europos lygmens ir nacionalinio lygmens. Ir kaip uh, užtikrinti kovos su, su, su, su trestais, su monopoliais e, pastangas. Šiandien mes kalbame ir apie tai, kaip e, galia turi būti paskirsta. Ne, sakome, kad iš nacionalinio lygmens turi būti permesta galia Europos lygmenį, bet kalbame apie tai, kad paskirstytos pastangos turėtų būti e, tarp nacionalinio europinio lygmens ir daugiau pastangų turėtų būti palikta valstybėms narėms. E, noriu padėkoti visiems penkiems kalbėjusiesiems labai šiltai už tai, kad dalyvavo, už tai, kad e, e, pasirengė šiam susitikimui. Taip padėkoju visiems, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Labai ačiū ir aš suteikiu vėl pirmininkautojimo poziciją ponui Galtieris. Galtieri. Labai ačiū. Labai įdomi buvo pirmoji diskusijos dalis, dabar pername prie antrosios kurioje kalbėsime apie labai e, svarbų dalyką, kaip paskirstyti e, geriau, veiksmingiau darbą. Mūsų tema būtų tokia atleidimas nuo baudos ar jos sumažinimas ir sankcijos valstybėse narėse, įtaikomas įgyvenant konkurencijos taisyklės. E, atleidimo nuo baudos ir sumažinimo bei sankcijų klausimas yra e, labai dažnai aptariamas tarp ES ir nacionalinių konsekvencijos tarnybų. Tačiau matome, kad nuobaudos valstybėse narėse yra taikomos skirtingai. Kai kuriuose valstybėse teismai tą gali padaryti, o didžioji dalis valstybių narių leidžia konkurencijos tarnyboms įvesti nuobaudas. Dauguma konkurencijos tarnybų turi nustažiusios viršutinę ribą 10 procentų apyvartos kaip ir Europos komisija, kad yra nustačiusi, bet labai skiriasi e, baudų skaičiavimo principai. Ir kyla klausimas, ar tai gali e, leisti skirtingai traktuoti įmonės priklausomai nuo to, uh, E, kokia tarnyba jas kontroliuoja. Europos komisijos sistemoje yra numatyta 10 procentų maksimali riba, 10 procentų nuo apyvartos ir vis daugiau nacionalinių jurisdikcijų teikia sankcijas, nustato sankcijas ir pavieniams asmenims. Kartelių kriminalizavimas irgi e, yra neišskirtinės reiškinys. Valstybės narės kartu e, bando sukurti ir e, baudų, atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo sistema suderinama su tai su Europos komisija ir yra svarstama, kokiu mastu tos nuobodos gali būti sumažinamas. Tokios dabar yra aktualiausios temos. Aš labai norėčiau išklausyti ekspertų nuomonių apie tai, ko daugiau reikia, ką daugiau reikia nuveikti ES lygmenių. Formuodami mūsų svečių kalbėtojų e, grupę. Nu, norėjome, kad e, dalyvautų žmonės iš daugelio nacionalinių tarnybų, iš konsultacinių firmų, darbdavių atstovų, vartotojų atstovų. Ir suteiksiu žodį dabar mūsų prelegentams. Pirmiausia, Paulo Bares Valė, kuris yra Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto užim, e, darbdavių grupės narys nuo 1994 metų, o dabar jis dar yra ir Portugalijos verslo asociacijos viceprezidentas. Taigi, ba, Paulo Baroš, žodis jums. Penkias minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu portugalų kalba. Dėkoju. Ačiū, kad surengė čia diskusiją ir mus pakvietėte joje dalyvauti. Konkurencijos srities klausimai labai svarbus. Jie rodo, kaip svarbu pilietiniai visuomeniai domėtis ekonominėmis struktūromis. Žinome, kad e, laikui bėgant e, konkurencijos tarnybos įtakojo e, taisyklės susijusias su e, konkurencijos taisyklių gyvendinimu, tai turi takos įvairiai praktikai, įvairioms taisyklėms atsirasti. Tai svarbu visoms e, įmonėms ir visiems vartotojams. Nekarta buvau pranešėjas CES, e, Europos komisija skelbė tam tikrus pranešimus, jis nuolatos, tas pranešimas siūlo konkrečius sprendimus, tai padeda išplėsti mūsų žinias apie sektorius ir praktikas mes tuo būdu galime E, dirbti produktyviau. Su mumis kartu dirba visų valstybių narių atstovai, jie susijęs su darbu vietose. Tai svarbu vartotojams, e, technikams, įvairiems darbuotojams. Mes bendradarbiavame su visais tai žmonėmis, dėl to galime išlikti realistais ir dažnai mums pavyko suderinti, atrodo, iš pirmo žvilgsnio nesuderinamus interesus. Tai be abejo yra pliusas ES konkurencijos politikai. Šiandien su jumis norėjau aptarti informaciją susijusią su Portugalija. Tai viena iš ES valstybių narių. 2003 metais konkurencijos klausimai buvo be, e, generalinio direktorato kompetencijos rytis ir jam, jis buvo, tas direktoratas buvo pavaldus ministrui. Mes sukūrėme konkurencijos struktūrą nepriklausomą nuo vyriausybės 2003 metais. Juridinių požiūrių tai buvo visiškai naujas žingsnis ir trejus paskutiniuosius metus buvo nuveikti labai svarbus darbai, naujas konkurencijos įstatymas, e, darbo santykių e, sprendimai ir taip pat buvo numatytas konkurencijos tarnybos naujas statusas. Visos tos priemonės padėjo pagerinti institucinės taisyklės ir priartinti instituciją prie geriausios Europos praktikos. Tai leido pertvarkyti valstybės atitinkamas tarnybas, numatant specializuotą struktūrą kovai su karteliais. Konkurencijos e, tarnybos dinamika pasikeitė. 2015 metais, kai buvo tokie devyni tyrimai, devyni karteliniai sustarimai išaiškinti, keturi pažeidimai dėl piknaudžiavimo dominuojančią padėtimi rinkoje, Taip pat buvo priimtas sprendimas nuteisint vieną iš svarbiausių e, Portugalijos įmonių 2,9 milijonų eurų baudos buvo paskirta elektros ir dujų įmoniai, kai dujos buvo tiekiamos vartotojams e, už žymiai didesnę kainą. E, nu, mes rėmėmės viešą pateiktą informaciją, ji be abejo buvo žinoma ir vartotojams. Be abejo, matėme, kad buvo susitarimų su, pavyzdžiui, valstybinėmis mokyklomis. E, tai yra tas atvejis, kai, tyrimą, kai buvo pasiteikta ir mūsų programa, pagal kurią galima atleisti nubaudos ar ją sumažinti. E, buvo keičiamasi informacija tarp bankų, buvo kalbama taip pat ir apie vartojimo kreditus, apie kreditus suteiktus įmonėmis, e, buvo įtraukti 15 bankų į tyrimą už galimus pažeidimus. E, turime be abejo tą priemonę atleisti nuo baudos arba ją sumažinti, tai yra efektyvi priemonė. Tos priemonės yra labai aiškios, E, aiškiai apibrieštus ir ribojimus, tai leidžia e, tinkamai e, motivuoti įmonės padariusias pažeidimus ir tai leidžia užkirsti kelią įmonėms gauti daug didesnės baudas, galima paskatinti jas išspręsti savo problemas. 2012 metais turėjome panašų atvejį. Mes matėme susitar... įmonių atskirų asociacijų susitarimą ir bandymą piknaudžiauti dominuojančią padėtimį rinkoje ir primesti pri... ekonominę priklausomybę kitiems. Taigi turime priemonės, kurios padeda pasiekti e, mūsų tikslų, viena vertus taikant sankcijas, kita vertus pritaikant atleidimo nuo baudos ar baudos sumažinimo mechanizmą, kai tai reikalinga yra daug įmonių, e, E, vairių organizacijų, vadovų ir kontrolės struktūrų tam tikrų. Tos struktūros gali patirti sankcijas. Važiuoju, jeigu įmonė atskleidžia, kad dalyvauja nelegaliame susitarime, jai galima, ją galima visiškai atleisti nuo galimos baudos. Tačiau ši įmonė turi visapusiškai bendradarbiauti su tyrimo įstaigomis. Ji turi teikti informaciją, pateikti įrodymus, e, ji turi inf, prašymą teikti informaciją, reaguoti, neturi trukdyti tyrimui ir turi e, neskleisti tretiesiems asmenims savo bendradarbiavimo su tyrimo institucija. Pirmininkas ragina užbaigti pasisakymą. Norėčiau tik dar pridurti, kad baudos sudaro 10 procentų ankstesnių metų apyvartos. Jos gali būti sumažintos tais atvejais, jeigu įmonė yra pirma ar antra persekiojama. Ir bauda gali būti sumažinama per pusę. Ačiū. Edvardson, ponia Edvardson yra kita kalbėtų, tai yra administracinio teismo, apeliacinio administracinio teismo teisėja Stokholme nuo 2011 metų. Ji dalyvau, vadovauja tyrimo komisijai, kuri priima sprendimus konkurencijos taryboje nuo 2015 metų. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ponės ir ponai, norėčiau pasidalinti Švedijos patirtimi. Švedija yra ta šalis, kuri daugeliu atveju laikoma progresyve. E, tačiau, e, kalbant apie šiandieną, Švedija atsilieka. Pirmiausia, Švedijoje turime pagalvoti, ar apskritai e, Švedijos konkurencijos tarnyba turėtų priimti sprendimus dėl baudų ir sankcijų. Iš komisijos 2014 metų ataskaitos yra aišku, kad kai kurios e, šalys taiko teisminį modelį. Tuo atveju konkurencijos tarnyba tyria e, konkurencijos taisyklių pažeidimus ir tada turi pateikti išvadas teismui, o teismas nusprendžia dėl sankcijų. Ir manau, kad Švedijos, Suomijos ir Airijos e, tarnybos turi panašias sistemas. Ir Ateities reglamentas e, numato, kad nacionalinių tarnybų tyrimo uh, E, ir sprendimų prieimimo galios gali būti ganėtinai jautrus klausimas. E, mūsų sistema Švedijoje jau veikia nuo 1953 metų. Laimiai Švedijos vyriausybė pradėjo mąstyti atitinkamai, e, pati keisti savo požiūrį. Aš pirmininkauju vyriausybės komitetui, kuris analizuoja Švedijos konkurencijos tarnybos sustiprintas sprendimo prieimimo galės ir mes šių metų birželį pateiksime savo ataskaitą. Aš paminėjau paminėsiu tris aspektus, kurie, man atrodo, patys svarbiausi tiek Švedijos kontekste, tiek šiandieniniuose klausimuose. Pirmiausia, e, teisės viršenybės efektyvumas turi būti užtikrintas. Pirmiausia, mes e, e, E, Švedijoje diskutavome, ar reiktų pereiti nuo teisminio modelio prie administracinio modelio. Ir reikia tada kvesionuoti, ar tas administracinis modelis, kurį naudoja komisija, apskritai yra suderinamas su e, pagrindinių teisų hartija. Iš tiesų mes tikėjomės, kad kitos valstybės narės perės prie teisminio modelio. Tačiau uh, taip nevyko, todėl mes nusprendėme grįžti prie šito klausimo dar kartą. Tačiau teisės viršienybės argumentai bu, m, mm, labai aktualūs viešoje diskusijoje Švedijoje ir aš galėčiau Jums e, parodyti visą skyrių savo pranešime apie teisės viršienybės klausimą. Mes atlikome labai įdomų kokybinį tyrimą, e, jis yra tik švedų kalba. E, mes apklausėme 26 asmenis. E, E, po valandą kalbėjome su jais. E, jie yra iš nacionalinių konkurencijos tarnybų, jie yra įmonių e, advokatai ir teisininkai. Ir susidaro toks vaizdas, kad yra didžiulis nepasitikėjimas tarp įmonių ir pareigūnų. Pareigūnai įtarinėja įmonės ar atlieka įvairius tyrimus, o teisininkai, advokatai mano, kad konkurencijos tarnybos, švedijos konkurencijos tarnyba nėra patikima ir e, negali turėti sprendimų prieimimo galios. Ir kai kurie, kai kurie vyriausybės e, pareigūnai sako, kad e, požiūris Europos komisija skiriasi nuo to požiūrio, kuris, nuo tos nuomonės, kurie turi apie mus. Ir jie sako, kad administracinio modelio pokytis reikštų kad e, tarytum prokuroras tave nuteistų laisvės atėmimu. Tačiau taip pat jis pripažįsta, kad e, įmonės Švedijoje labiau baiminasi būtent Europos komisijos. Kalbat apie antrąjį klausimą susijusiu su efektyvumu. Savo pranešime Aš stengiuosi išanalizuoti, kodėl administracinis modelis yra efektyvesnis nei teisminis. Galbūt tai keblu, tačiau kai kalbame apie šiandieną, tik tai turiu pasakyti, kad e, yra 28 valdžios institucijos Europos komisija ir jos turėtų turėti tą pačią kompetenciją, tas pačias taisyklės. Dėl harmonizavimo e, šiandieną aptariama iniciatyva yra labai svarbi e, ir aptariama Švedijoje. Tačiau Aš nežinau, kokį sprendimą priims Švedijos vyriausybė ir parlamentas. Visada yra toks e, argumentas, jeigu kažkas nesugedęs, tai nebandyk jo taisyti. Švedijoje administracinis modelis veikia gerai. Tačiau darydama išvadą turiu pasakyti, kad labai svarbu pasitikėti pačią sistemą. Mes kalbame apie tai, jog reikia harmonizuoti tyrimų galės. Ar tai reiškia, kad visos nacionalinės institucijos turėtų turėti tas pačias galės kaip komisija, ar mes kalbame apie kažkokį kitą modelį? Manau, kad e, e, komisarė Vestager turėjo, pasakė labai išsamų argumentą dėl interesų e, bala, balanso. Reikia išanalizuoti teisės viršenybės klausimą ir užtikrinti garantijas. Ačiū. Dėkoju. Dabar norėčiau steigti žodį ponui Guido Lobrano, Business Europe direktorius pavaduotojas ir jis yra bendrosios rinkos politikos ir teisinių reikalų koordinatorius ir atsakingas už e, valstybės e, pagalbos konkurencijos politiką ir skaitmeninius klausimus ir taip pat jis yra Business Europe darbo grupės konkurencijos vicepirmininkas. Taip pat jis e, taip pat dirba ir Europos reikalų, social, ekonomikos ir socialinių reikalų komitete. Prašom. Dėkoju, labas rytas, ačiū už pakvietimą. Pirmiausia, norėčiau uh, pabrėžti, kad Business Europe yra Europos um, uh, įmonių uh, konfederacija ir uh, mes atstovaujame uh, platų visos verslo bendruomenės mm, ratą. Ir mes taip pat e, mm, atstovaujame ir pažeidimų aukoms. Now, the, uh... Jeigu pažvelgtumėt į 2000 į, į, e, į mūsų organizacijų struktūrą, tai suprastumėm, kad visos E, pozicijos turi būti įgyvendintos e, konkurencijos tarnybose nacionalinėse. Ir tuo pat metu e, komisijai turi lik palikti, palikta būti galimybė sutelkti dėmesį į aktualiausias temas. Nebuvo bandoma pakeisti problemų susijusių su konkurencijos teisės funkcionavimo kablumais nebuvo aiškinamasi, ar įgyvendinimo taisyklė, taisyklės įgyvendino komisija ar nacionalinė tarnyba. Jeigu pažvelgtumėm į viešą konsultaciją ir jos tikslus, suprastumėm, kad jie yra labai stiprus, mes pritarėme tam, kad geresnis įgyvenimas yra pagrindinis tikslas, kad reikia daugiau integravimo e, bendroje rinkoje taip pat e, E, yra būtina užtikrinti nacionalinių tarnybų nepriklausomybę, įmonėms tai labai svarbu. Dabar mes suprantame, kad suvokimas padėties kartais yra labai idealistiškas, bet realybė yra gana nevienoda. Verslo bendruomenė susidaro įspūdį, kad dauguma konkurencijos tarnybų dirba gana gerai, jų um, veiklos standartai yra geri, yra daug uh, bylų iškelta, e, kuriuose yra gana keistų teisinių požiūrių e, procedūrinių sprendimų, bet buvo narių, kurios kalbėjo apie, pažiūrėjau, rytų vidurio Europos valstybės, kur prieš pat kalė, Velykų atostogas nacionalinės tarnybos e, pareikalavo, kad mažos įmonės pateiktų tiesioginė prasme absoliučiai visus dokumentus per vieną savaitę. Terminas buvo viena savaitė, tai yra neįmanoma. E, pavėlinti terminus irgi buvo neįmanoma, bet e, supraskim, kad vien surinkti tokius dokumentus reikia keletos savaičių. Taigi apie tokias aplinkybės mes turim kalbėti ir todėl, kai e, komisija gavo atsakymus į savo klausimus, turi suprasti, kad jie buvo pateikti gana atsargiai. E, Diskusija akivaizdžiai išryškėjo, kad visos konkurencijos tarnybos turi atidžiau galvoti apie geros veiklos standartus visoje Europos Sąjungoje. Ir tas turi būti daroma nusekliai. Turime galvoti apie tai, ar um, kalbame apie. Tu, turime įvertinti skirtingas perspektyvas, ar tai yra vartotojas, ar tai yra kaltinamasis, ar tai yra tarnybė. Kiekvieną kartą įstatymas atrodo kitaip. Taip pat buvo pateiktas klausimas apie tai, uh, ar e, nacionaliniams tarnyboms reikia e, turėti galimybę vesti griežtesnės sankcijas. Bendra nuomonė buvo pareikšta, kad daugumos valstybių jurisdikcija numato labai panašias sankcijas, 10 procentų apyvartos yra viršutinė riba, procedūrinės teisės keletą kaltų buvo paminėtos, e, buvo pasakyta, kad E, reikia kalbėti apie įvairias skirtingas teisės, e, e, pro, nuo sankcijų proporcingumą, terminų proporcingumą. Švedijos atvejais išriškėjo šioje diskusijoje. Tai buvo pateista kaip, sistema buvo pristatyta kaip pavyzdinė Europoje. Mes šiuo požiūriu padarėme išvadą, kad iš šios viešosios e, diskusijos išplaukęs geras rezultatas bus tas, kad nacionalinės tarnybos galės bent jau laikytis e, Europos komisijos nustatytų geros praktikos standartų. Tie standartai nėra tobuli, bet jie yra puikus pavyzdys, rodantis, kaip e, Europoje galėtų taikomi geri standartai. Dar viena problema, kurią norėčiau paminėti, yra A, tai atleidimas nuo baudų arba jų sumažinimas tai yra labai aktualu kartelėms. Jeigu pažvelgtume šią problemą nacionaliniu lygmeniu, pamatytume, kad vienodos sistemos nėra ir buvo duotas bent jau vienas labai aiškus signalas, reikia tokios rinkos sistemos, kuri įmonėms aiškiai pasakytų, jeigu jūs prašote atleidimo nuo baudos pirmiausia turite gauti imunitetą. Būtent dėl tos priežasties įmonės pirmiausia ir prašo atleidimo ar sumažinimo baudos. Ir priklausomai nuo to, į kokią tarnybą kreipsitės, atsakymas bus skirtingas. Ačiū toliau Izolda Gogin, kuri yra Airijos konkurencijos tarnybos narė nuo 2010 metų rūpjūčio. Ji yra advokat, advokatūros skiriaus vadovė. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Airija, kaip nedidelė atvira ekonomika konkurencijos atžvilgių, supranta, kad konkurencija yra gyvybiškai svarbi E, mūsų sėkmiai. Turbūt labiau negu kitos valstybės tą suprantame. Konkurencija užtikrina, jeigu ji gerai gyvendinta, patekimą į rinkas naujoms įmonėms ir e, leidžia ir naujoms, ir įsitvirtinusioms įmonėms gerai veikti, plėtotis ir kurti naujoves. Jie apsaugo ir įmonės, ir vartotojus nuo nekonkurencingų praktikų tai e, atsi, užkertame kelią vienos valstybės ar vienos įmonės dominavimui. Kadangi konkurencijos e, teisė apima visą ekonomiką ir visų dydžių įmonės, aš manau, kad e, reikia numatyti visą eilę sankcijų, kurios būtų pritaikytos atskirų įmonių elgesio principams. Tokie rimti kriterijai, karteliai E, mūsų nuomonė yra rimčiausias konkurencijos pažeidimas ir e, mes suprantame, kad e, reikia numatyti labai griežtas sankcijas nuo įkalinimo iki baudų pavėriams asmenims. Airija turi e, sukaupusi nemažai kartelių bylų nagrinėjimo e, pavyzdžių, įskaitant e, pirmąjį žiūry spren, prisiekusiųjų sprendimą už kainodarą Europoje, už kainų nustatymą Europoje. Tai buvo e, padaryta 17 asmenų ir 16 įmonių. Mūsų sistema E, yra naudinga, e, kalbu apie tą tarėjų sistemą, prisiekusiųjų sistemą, e, bylų nagrinėjimai yra vieši ir vartotojai mano, kokie griežti tie pažeidimai, kokie negalestingi tie pažeidimai. Tai yra labai naudinga, tačiau tokios sistemos negalima pritaikyti visų rušių pažeidimams ypač kai kalbam apie vertikalių susitarimų dominavimą, paskirstimo susitarimų dominavimą. Tokiais atvejais yra bandoma pasikliauti ekonominiais argumentais, pasitelkiami ekonomikos ekspertai, liudininkai ir tada prisiekusiai to negali nagrinėti. Prisiekusiai e, gali tik tai sukurti daugiau painiavos ir dažniausiai yra tikimasi, kad sprendimai bus priimti dėl labai sudėtingų ekonominių klausimų. Ir suprantame, kad tokio tipo pažeidimams dažniausiai tinka civilinės teisės sprendimai. Tačiau Airijos civiliniai teismai negali e, nustatyti baudų, bausmių, jie gali tik tai baudas įvesti. Taigi per e, civilinius e, teismus dažniausiai yra priimamas pareiškimas, kad elgesys yra netinkamas ir gali būti nutraukiama veikla. Mes neturime galimybės e, įvesti baudas ar e, kokius rimtesnius, e, rimtesnės sankcijas, tai turi būti daroma teismuose. Suprantame, kad bylos prieš priekybos asociacijas už, pažiūrėjau, kainų nustatymą arba kolektyvinių tam tikrų sprendimų prieimimą E, gali būti žalingos. Į pramonės įmonės e, yra labiau linkusios neviešai nagrinėti tokius e, pažeidimus, nes taip yra išvengiama neigiamos reklamos. Ir platesnė ekonomikai gali būti nepadaroma daug žalos. Mes manome, kad yra labai svarbu, kad mes ir kitos Europos konkurencijos tarnybos galėtų pasinaudoti visomis įmanomos sankcijomis ir baudžiamosis ir civilinėmis, nes kitaip įgyvendinimas yra orientuotas iki vieno tipo elgesį ir negalima vienodai konkurencijos įgyveninti skirtingose sektoriuose ir rinkose. Ir vartotojų gerovė ne tik Airijoje, bet ir visoje Europoje gali nukentėti. Tik vieną dalyką dar norėčiau pridurti dėl šios iniciatyvos ir e, dėl to, ar ta iniciatyva yra centralizuojanti ar ne, mes išsiaiškinome, kad Europos konkurencijos tarnybų e, tinklas ECN e, labai gerai veikia ir jis yra naudingas ir mums, ir kitoms valstybėms. Tai yra tikras tinklas, ten yra keičiamasi informacija tarp Europos komisijos ir kitų nacionalinių konkurencijos tarnybų. Mes mokomės vieni iš kitų, sužinome ne tik faktus, bet ir keičiamės patirtimi apie tai, kaip geriausiai spręsti problemas. Uh, E, tai nepaprastai naudinga mums. Mano organizacija, konkurencijos ir vartotojų apsaugos komisija yra atsakinga ir už vartotojų apsaugą bei produktų saugą. Ir aš labai džiaugčiausi, jeigu ir šioje srityje būtų sukurtas atitinkamas tinklas. Taip mes galime keistis informaciją su kitami, kitų valstybių tarnybomis apie tai. Ačiū pirmininkai. Labai dėkoju. Kitas kalbėtojas. Filip Marcen Europos koledžo profesorius ir Junktinės karalystės e, konkurencijos rinkos valdžios institucijos pirmininko pavaduotojas, taip pat konkurencijos e, teisės reikalų e, advokatas. Jis taip pat yra Lamančios Asiūros salų konkurencijos tarnybos pirmininkas. Tai prašom, žodis jums. E, kai kas sakytumėte, kad yra tokių sričių, kur minimalų standartai galbūt yra e, teigiamas dalykas, tačiau aš norėčiau rimti, e, remti savo patirtimi ir jūsų. E, tiesa yra ta, kad bendradarbiavimas atsiranda natūraliai ir jis yra stabilus ir reikal, turtingiausias tada, kai jo nereikalaujama. Žmonės tiesiog natūraliai derinasi. Ir, Mm, žmonės mėg, e, nori bendradarbiauti natūraliai. Man natūralus ir stiprus bendradarbiavimo tinklas e, paremtas dviem remšiais - nepriklausomumas ir e, iš anks, pranešimas iš anksto apie skirtumus. Kai kuriamas efektyvus bendradarbiavimas tarp agentūrų, tada reikia kurti teisę. Ir kasgi yra ECN, Europos e, konkurencijos tinklas? Tai yra bendradarbiavimo mechanizmas, kuriuo siekiama to paties tikslo ir mes e, turime e, tą, tą patį netgi akronimą Effective Competition enforcement, tas pats kaip, kaip Europos konkurencijos tinklo santrumpa. Pagrindinis faktas yra tai, kad e, e, Europos konkurencijos tarnybų tinklas iš esmės susijęs su efektyviu konkurencijos užtikrinimu. Taigi mes turime nepamiršti, kad e, nuolaidos yra, kad atleidimas nuo sankcijų yra nuolaidos ir galbūt yra lengviau vesti vieno langelio principą teis, tiems, kurie teisės aktus pažeidžia vieno langelio principas gali padėti greitai veikti ir pateikti įrodymus, tačiau ar tai užtikrins, kad kiekviena valstybė narė tame tyrime bendradarbiaus. Mes jau apžvelgėme, kada galima taikyti nuolaidas atleistino sankcijų. Pavyzdžiui, reiktų daugiau komunikuoti su komisija ankstyvame taikym, paraiškos teikimo etape. Uh, E, na, mano kitas akronimas būtų ECN, Area Communication Needed, tai yra reikia ankstesnio, ben, ben, iš ankstinio bendradarbiavimo. E, mes pastebėjome, kad konkurencijos tarnybo administracinė sistema gali efektyviai e, išaiškinti pažeidimus ir pritaikyti bausmes, kurios yra proporcingos efektyviam požiūriai E, nustatant konkurencijos e, bausmes. Ir mes dabar siūlome e, bylo šalims prieigą prie dokumento bylų ir organizuojame žodinius svarstymus. Tokia komunikacija yra būtina. Tada mes paskelbėme apie pagristus sprendimus, mes parodome, kaip mes pas, nustatėme, ar buvo padarytas pažeidimas ar ne. Todėl mums reikia pagrysti ir visus įsipareigojimų sprendimus. E, ko ką pas, galime pasakyti apie tinklo komunikaciją. Visa tai yra paremta naujomis verslo praktikomis ir gaila, kai kuri ta, šių praktiko priboja konkurenciją. Kol kas aš dar nemačiau jokių naujų antikonkurencinio pribojimo. Aš mačiau, kaip yra keičiamas informacija ir ne, taip pat E, mačiau e, kažkokias e, naujas taisyklės, kurios gali būti, kurios gali būti pavadintos senų vynų naujuose vynmaišiuose. Mes turėtume skirtingai pasižiūrėti į situaciją tarp, tarp įvairių konkurencijos tarnybų. Mes turėtume dirbti geriau. Mes turėtume anksčiau komunikuoti ir skubiau, kai valdžios institucijos nustato pažeidimą, kaip mes tada vertiname, ar tai pažeidimas ir yra e, labai naudingų metodologijų. Mes galėtume sukurti bendrą e, struktūrą, pagal kurią būtų klasifikuojami pažeidimai pagal sunkumą ir taip pat galėtume nuspręsti, kad būtų nustatytos bausmės įmoniai, kuri e, galėtų e, remdamas jomis įdėkti tinkamas kontrolės e, procedūras. Ar valdžioms institucijoms reikia įvairių sankcijų? Taip, sarginis šuo turi turėti daugiau nei vieną dantį. Labai svarbios yra administracinės bausmės tą panaudojau aš praėjusią savaitę vienoje savo byloje, tačiau e, svarbu, kad valdžios institucijos neturėtų tik tai baudžiama, baudžiamųjų galių, joms reikia ir e, civilinių bausmių toms problemams spręsti. E, Ar visos valdžios institucijos turi turėti galę, e, tokią galę? Ne, e, nes egzistuoja labai dideli nacionaliniai skirtumai. Ir visgi net ir čia komunikacija yra būtina. Ir mes turime rasti tinkamų įrodymų ir reformų. Ir padaryti reformą. E, taip pat reikia tinkamai apžvelgti visas detalės bet kokiame harmonizacijos pasiūlyme. Taigi, mes turime ACN mechanizmą ir manau, turime savo e, galės, jeigu anksčiau komunikuotame. Taigi, e, e, kylantis potvinis pakelia visas valtis. E, manau, kad tas pats yra su mumis. Tačiau tas potvinis turi būti dinamiškas, natūralus, o visi pokyčiai turi būti paremti ankstesnių komunikavimų ir praktikos pasidalymu. Ir mūsų vienas yra bendras tikslas, tai yra efektyvi konkurencijos, efektyvus konkurencijos užtikrinimas. Ačiū. Dėkoju. Ir dabar žodis paskutinė mūsų prelegentui. E, kas norėtų paskui kalbėti, užpildykite atitinkamos spalvos lapą. Dauguma dar kartą žodžio prašo Europos parlamento nariai, tad kviečiu ir ne, parla, ne Europos parlamento narius būti aktyvesnius. Ir dabar žodis paskutiniam prelegentui Džerlinan Van Džerlan ilgus metus, 25 metus dirbo advokatų konkurencijos teisės rytyje, dirba Linklaters įmonė Briuselėje ir e, bendradarbiauja su Europos komisija ir kitų įmonių um, ir, ir su kitomis įmonėmis konkurencijos klausimais. Užtikrina tarp, atlieka tarpininkavimo rolę. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu trumpai pakomentuoti e, kai kurios aspektus susijusius su galimybė atleisti nuo baudos ar, jos, ar ją sumažinti įmonėms. Norėčiau jums leidus keturis dalykus paminėti. Pirmiausia, kaip jau buvo sakyta anksčiau, tos atlaidumo programos, jeigu taip galima sakyti, yra svarbios įgyvendinant E, teisės aktus. Svarbu, tai yra ir atitinkamoms institucijoms, kad Europos komisija teisingai elgesi skatindama taikyti tokias programas, kaip bausmę galima sumažinti arba jos netaikyti, nes e, įmonės gauna paskatą bendradarbiauti su institucijomis. Svarbu yra pabrėžti tai, kad įmonėms įmanoma turi būti numatyti, kokios taisyklės bus priimtos, kaip jos galios. Jeigu programos sąlygos atitinkamos, įmonės turi žinoti, kad bus taikomos imunitetas jums pačioms ir jų darbuotojams. Kitas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra štai kas. Tai yra institucinė įgyvendinimo struktūra Europos Sąjungoje. Europos Sąjungoje. Komisija ir nacionalinės konkurencijos institucijos turi bendradarbiauti kartu ir jos turi atremti tą iššūkį, kai būtina įmonėms užtikrinti galimybę prognozuoti verslo aplinkos kitimą. E, aišku, tai, kad e, nacionalinių lygmenių ne visada viskas buvo nuremta, jeigu įmonė kreipėsi dėl tam tikrų problemų Europos komisiją. Jeigu, pažiūrėjau, randamas kartelinis susitarimas, be abejo, ES lygmenį bus sprendžiama tokia problema, o galbūt kartais galima pasitelkti nacionalinį lygmenį. Šiuo požiūriu e, mūsų įmonė teikia tam tikras rekomendacijas, kokią linkmę kreipti įmonės ir kaip sudaryti didesnį tikrumą joms. Galėtume pateikti pavyzdžių, kai e, buvo ES lygmenių nagrinėjami pažeidimai, tačiau jų nagrinėjimas baigėsi nacionaliniu lygmeniu. Europos konkurencijos. E, Europos komisija skatina nacionalinės konkurencijos institucijas e, pasinaudoti turimą infrastruktūrą ir naudoti abu lygmenys reikalui esant procedūrų taikymas, teisingas jų taikymas yra glaužiai susijęs su taikymu to modelio, kai galima pažeidėją nuo baudos atleisti ar baudą jam sumažinti. Paminėsiu čia porą svarbesnių. Pirmiausia, būtina tinkamai apsaugoti darbuotojus, žmonės dirbančius įmonėje. Jeigu įmonė prašo pritaikyti tą atleidimo nuo sankcijų programą, tai tuomet e, svarbu užtikrinti, kad jeigu byla nagrinėjama, kad nenukentės darbuotojai. Tačiau jeigu nacionaliniu lygmeniu nagrinėjama byla, tai tuomet darbuotojai nėra apsaugoti nuo pasiekmių. Jie persiekiami kaip individai, kaip asmenys. Klausimas tebelieka toks, kaip e, apsaugoti individualius asmenis, kai procesas nagrinėjamas nacionaliniu lygmeniu. Nes darbuotojų bendradarbiavimas yra būtinas tam, kad būtų galima atlikti e, tinkamą tyrimą išsiaiškinant, ar galima įmonę atleisti nuo sankcijų, ar galima e, baudą jai sumažinti reikalui esant. Iš tikrųjų, tai yra tas klausimas, prie kurio reikia dirbti, kur reikia spręsti. Kitas klausimas yra štai koks. Ši programa E, yra paremta ta hipotezė, kad individualus asmuo turi sulaukti panašios apsaugos tiek nacionalinių lygmenių, tiek ES lygmenių, nagrinėjant pažeidimą. E, tas, kas teikia paraišką, turi kreiptis į reikiamą instituciją ir laiku išdėstyti komentarus siekiant apsaugoti tuos asmenys, tuos individualius asmenys, bet abiem atvejais individualus asmenys turėtų sulaukti vienodos apsaugos. E, taip pat svarbu, kad į nacionalinę teisės sistemą e, nacionalinės konkurencijos institucijos būtų perkelusios tas taisyklės ir galimybės teikti prašymą dėl atleidimo nuo baudos ar jo sumažinimo. E, išnagrinėjus gautą prašymą, Europos komisija paskui galiausiai tą nagrinėjimą perduoda nacionalinį lygmenį. Na ir mano uh, Paskutinis dalykas, kurį norėjau paminėti, būtų toks. Manau, kad yra labai svarbu, kad būtų daugiau harmonizavimo, daugiau nuseklumo. Manau, kad Europos komisija ir valstybės narės turi siekti gilesnės harmonizacijos. E, kol kas buvo remiamasi tokia švelnia harmonizacija, tačiau tai leidžia tik užtikrinti tik ribotą bendradarbiavimą. Todėl manau, kad e, harmonizavimas teisės aktų dėka yra esminis dalykas, jis yra labai svarbus. E, svarbu visiems pasiekti tą harmonizavimo lygį, nes tuomet bus galima sukurti didesnį prognozuojamumą ir tai padės efektyviau spręstis problemas ES ir nacionalinių lygmenių. Dėkoju. Ačiū visiems kalbėtojams, ačiū už jų įdomius pasisakymus. Matome, kad mūsų dalyviai nori klausti. 2016 metų e, pranešėjas atitinkamų klausimų, ponas Sani, klaus pirmas. Dėkoju, ponė pirmininkė, sako ponas Sani. Pirmiausia, noriu pasakyti, jog labai džiaugiuosi šią iniciatyvą surenkti susitikimą, nes tai yra galimybė ES lygmenį nuspręsti, kaip veikti būtų geriausia, būtų galima numatyti konkurencijos atsiklių naujus įgyvenimo principus. Šį kartą norėčiau paminėti tris atvejus, su kuriais susidurėme Europos schemos lygmenyje. Vengrijos atvejį čia norėčiau paminėti. valstybės turto arešto atvejais, toks būtų pirmasis. E, taip nutiko, e, statant geležinkelį, devynios įmonės e, buvo apkaltintos kartelio sudarimu ir tos įmonės turėjo atsakyti pagal numatytą struktūrą, visos tos įmonės turėjo atitinkamas sutartis, valstybinė įmonė priklausė įmonės, priklausė susisiekimo ministerijai Vengrijoje. Be abejo, taisyklės didesniam skaidrumui užtikrinti yra būtinos. Tiesiog kartais nutinka taip, kad konkursų atsisakoma, pažiūrėjau, lošimų versle. tiesiog atimamos yra lošimų žaidimų organizavimo licencijos ir jos atsidūrė, pavyzdžiui, ministro pirmininko geriausio draugo vadovavusio tinkamai įmoniai rankose. Trečias atvejis yra. Vieno pasiūlymo atvejus, kai jis pateikiamas per viešuosius pirkimus. E, būtina tokių dalykų išvengti, dėl to būtinos didesnės skaidrumo taisyklės ES lygmenių, jeigu norime užtikrinti geresnį ES direktyvų gyvendinimą. Aš pritariu taip pat, kad atsirastų ir papildomų teisės aktų, jie turėtų būti vieningi, taikomi ES lygmenių ir privalomi visiems. Jeigu reikia, tai kartais tie teisės aktai gali būti viršesni ir už nacionalinius teisės aktus. Dėkoju, sako pirmininkas. Andrėjas Švap yra kitas mūsų kalbėtojas. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu keturis klausimus pateikti. Ačiū už jūsų puikius pasisakymus. E, jūsų pasisakymai tikrai buvo puikus, bet norėčiau gauti atsakymus į kurios klausimus. Aš jau e, kalbėjau apie tai šiek tiek. Lab, man atrodo, yra akivaizdu, kad reikia didesnės harmonizacijos esant tokiam kontekstui, kai kalbame apie atleidimą nuo sankcijų ir jų sumažinimą. Valstybės narės nacionalinės struktūros e, čia priima sprendimus ir galbūt reikėtų įtraukti Europos komisiją į tai, nes e, ar ne, komisija neturėtų užtikrinti, kad priimant sprendimus dėl sankcijų sumažinimo, visiems būtų taikomos to pačios, tos pačios taisyklės, kad būtų saistančios. Kitas klausimas. Jis yra susijęs su pastaruoju pasisakymu. Ponas Vanketelin apie tai kalbėjo. Kaip sukurti teisingas paskatas įmonėms, kurios e, prašo pritaikyti tą atlaidumo programą. Aš buvau pranešėjęs šiuo klausimu, rengiant pranešimą prieš porą metų, mes siūlėme įmonėms pateikti kompensacijų schemą, savanorišką schemą. Jeigu kompanija e, bendradarbiauja atskleidžiant e, pažeidimą, pavyzdžiui, ar nereikėtų priimti tam tikrus sprendimus. Galbūt Europos komisija galėtų apsispręsti, kokios bausmės nusipelno visos kitos įmonės, tačiau tai, kuri sutinka bendradarbiauti, ar nereikėtų sumažinti tas sankcijas. Ir paskutinis dalykas, grinai teisinis aspektas. Norime sustiprinti nacionalinių konkurencijų institucijų veikimą ES teisės aktų kontekste. Norime, kad jos bendradarbiautų, bet galbūt galėtume pasižiūrėti, kad tos konkurencijos nacionalinės institucijos tinkamai taiko ta, at, tas atlaidumo programas. Labai svarbu, kad tos institucijos turėtų tam tikrą nepriklausomybę, kad galėtų priimti atitinkamus sprendimus, kurie būtų sunkiai nuginčiami teismuose. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį Silvi Guliar. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū visiems atvykusiems į posėdį. Turiu porą serijų klausimų. Mums visiems konkurencijos politika labai svarbi. Sankcijos ir jų įgyvendinimas turėtų būti visiems vienodas. Tačiau pasaraisiais metais matėme, kad buvo sukurta bankų sąjunga, kur taisyklės taikomos tik e, euro zonos valstybėms. Konkurencijos taisyklės yra labai specifinis. Kaip jūs vertinate šį aspektą? kaip galime užtikrinti rinkos vienybę, kai taisyklės taikomos ne visiems. Na ir dabar norėčiau užduoti tokį klausimą, kurio Briuselyje niekas nedrįsta užduoti, kas bus Brexit atveju. Ar sutarėm dėl to, kad arba taisyklių laikomasi esate ES arba ne, galbūt reikėtų daugiau dirbti Briuselėje ir mažiau bijoti pasakyti tiesą. Reikia pasakyti Britams aiškiai, kad tas jų sprendimas turės įtakos. Nei konkurencijos politikos rytyje, nei vidaus rinkos finansinių paslaugų srityje tas sprendimas negali būti be pasiekmių. Ačiū. Dėkuoju. Panal, Balona Lopes Permejo. Buenos días, gracias, presidente. Labas rytas, ačiū ponė pirmininkė. Man atrodo, kad diskusija apie sankcionavimo priemonių santykinį efektyvumą už dalyvavimą karteliuose arba e, nedalyvavimą bendradarbiavime e, sukelia labai daug abejonių diskusijose. Buvo iškeltas e, efektyvumo ribų klausimas. Pirmiausia, ar diskusija vyksta e, nepriklausomai nuo sankcijų lygio. Mano nuomonė, e, taikant labai griežtas sankcijas pažeidimo atveju, lieka labai mažai e, paskatų e, oligopolį suskaldyti ir tada ir e, per daug pasiduodama egzistuojančiai sistemai. Pateiksiu pavyzdį. Ispanijoje baudos 10 procentų apyvartos siekia optimaliai, maksimaliai. Ir precedentų teisės atveju dažnai yra suteikiamos uh, nuolaidos, sumažinimai baudų. Ir mes kalbame apie skirtingus lygmenis, kurie nėra nei proporcingi, nei atgrasantis. Todėl aš kaip ir jūs norėčiau paklausti, ar tokia tendencija išplito, kaip mes galėtumėm išspręsti šią problemą. Kitas dalykas, o kaip bus Europos lygmenių, kaip bus derinamos sistemos. Matome, kas vyksta įvedant nuobodas dėl mokesčių vengimo. Uh, jos paprastai nepasiekia mm, tarptautinių multinacionalinių bendrovių. Kokios jūsų nuomonė turėtų būti ribos, stiprinant e, sankcijų įtakingumą, galingumą, kad atneštume naudos visuomeniai? Turiu galvoje e, tų oligarchijų veiksmus. Kitas dalykas. Kai diskutuojame apie sankcijas, paprastai kalbame apie savaime suprantamą konkurencingą rinką. Tačiau supraskime, kad labai daug uh, monopolijų, oligopolijų e, piknaudžiauja rinkose, kurias reikia geriau reglamentuoti, kurios nėra pakankamai reglamentuojamos. Valstybė kartais tarnauja didelių bendrovių interesams. Pateiksiu pavyzdį. Ispanijos elektros bendrovės. Visi žino ir atrodo, kad komisija dabar yra pradėjusi tyrimą, kad e, mokėjimas pagal gebėjimą e, ar suvartojimo pajėgumą E, be abejonės reiškia labai didelį pelną tai įmoniai, o tuo tarpu elektros naudotojai pramonė moka už visą tai. E, mes e, suprantame, kad tokie dalykai kaip brandolinis monatoriumas ar elektros įmonių vertės, įmonių nusidėvėjimas, jų vertės sumažėjimas labai brangiai kainuoja. Taigi mano klausimas dabar būtų toks, ar nemanot, kad sankcijų sugriežtinimas turėtų Mm, būti vykdomas paraleliai su konkurencijos tarnybų kontrolės sustip, galimybių sustiprinimu, įgaliojimų sustiprinimu. Bet to turėtumėm galvoti ir apie tai, koks bus santykis su valstybės įmonėmis, su privačios įmonėmis ir su bankais. O kaip bus su atskaitomybė? Aš matau, kad informacija apie kainas ir e, pelną yra e, labai svarbi išsiaiškinant monopolinį elgesį ir įvedant tam sankcijas. Ar jūs remiate tai, ką parlamentas yra pareikalavęs e, Europos bazės sukūrimo požiūrių, turi būti sustiprintos nacionalinės kainų stebėjimo tarnybų galios, pažiūrėjau, žemės ūkio sektoriui ir sankcijos turėtų būti deramos e, tais atvejais, kai yra iškraipama konkurencija. Ačiū, Matė Ortis dabar. Muchas gracias, presidente. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu Marija Ortis iš Ispanijos nacionalinės konkurencijos tarnybos, konkurencijos valdybos, kaip nevanasi. Pirmiausia, sveikinu parlamentą ir komisiją už tai, kad e, suorganizuotas toks klausimas pačiu laiku. Po to, kai buvo priimtas 2003 metų reglamentas, nacionalinės konkurencijos tarnybos ir Europos komisija labai glaudžiai bendradarbiauja. Bendradarbiavimas tarp nacionalinių tarnybų ir Europos komisijos yra puikus sėkmės pavyzdys, labai gerai keičiamas informacija. Be to, kai kalbam apie uh, tą atleidimo nuo baudų ir baudų mažnymo programų taikymą, nors aišku, tam tikrų ribų yra. Jeigu kalbame apie ribų mažinimą ar panaikinimą ir bendro vardiklio ieškojimą. Supraskim, kad tai leistų nacionaliniams tarnybams dirbti efektyviau. Aš kalbu, kad tai, e, turėdama galvoje, kad tai atneš daugiau teisinio iškumo. Dar dėl tų leniency programs. Noriu pasakyti, kad e, sankcijų vedimo programos yra labai svarbios, kad e, tos atleidimo nuo baudų ir jų mažinimo programos būtų veiksmingos. Čia bendradarbiavimas irgi yra svarbiausias dalykas, nes būtina, kad konkurencijos tarnybos turėtų informacijos apie žalingą kartelių praktiką. Kalbant apie sankcijų apibrėžimą, būtina rasti pusiausvirą ir atgrasimo elementą, viskas turi būti subalansuota. Siekdami tos pusiausviros turime atsižvelgti ES e, bendrosios rinkos standartus. Turim sukurti vienodas veikimo taisyklės kad e, atleidimo nuo baudų ir jų mažinimo programos galėtų būti taikomos visoje bendroje rinkoje, visose ES valstybėse narėse. Todėl iš prelegentų norėčiau išgirsti, kas jų nuomonė yra minimalus bendras vardiklis, kalbant apie griežčiausias sankcijas ir kokia metodika turėtų būti pasitelkta tos sankcijoms apskaičiuoti, kad užtikrintumėm vienodas veikimo taisyklės visoje rinkoje. Brian Hayes. Brian Hayes. Uh, Dėkuoju, pirmininkė. Ir aš džiaugiuosi e, šiuo klausimu, kuris yra labai svarbus ir noriu padėkoti visiems, kurie pasisakė per abi sesijas. Man buvo labai įdomu išklausyti išsakytų komentarų. E, pirmiausia, dvi pastabos. Europos sėkmė ir ypač mažų atvirų ekonomikų sėkmė tokiuose šalise kaip mano yra e, labai svarbi, ypač kai kalbame apie konkurencijos e, politiką. Pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad vietiniai įgyvendinimo e, režimai, kurie egzistuoja, tinkamai užtikrintų konkurenciją valstybėse narėse ir tarp jų. Taip pat e, paties tinklo darbas e, didinant pajėgumus ir mokantis iš įvairių e, konkurencijos institucijų skirtingose valstybėse narėse. Tai mums labai svarbu ir man tikrai labai patinka ta mintis, kad ateityje mes galėsime išanalizuoti skirtingus Um, e, atvejus, skirtingas bylas, kurias nagrinėja e, skirtingos valdžios institucijos tam, kad e, pamatytume, kokiu veiksmu reiktų imtis, kurie yra efektyvus. Taip pat, kalbant apie E, tai, ką Airijos konkurencijos e, tarnybos e, vadovas sakė. Man labai buvo įdomu išklausyti tas pastabas, ypač kai kalbėjome apie aukšto lygio bylas, kurių ėmėsi tarnyba. Ir visais atvejais buvote, pasakėte, kad to bausmės buvo sustabdytos tos bylos siunčia labai stiprią žinę visuomeniai per teismų e, sistemą. Ir e, kai yra piknaudžiaujama dominuojančia padėtimi, visi turi žinoti, kad e, už tai bus baudžiama. Tad mano kyla klausimas, ar tos sankcijos, kurias mes taikome, pakankamos ir ar tinkamos. Ir galiausiai, ar žmonės bus nuteisti laisvės atėmimu. Aš e, manau, kad šitą klausimą svarbu pabrėžti. Ir be abejo, aš norėčiau įvertinti Airijos konkurencijos tarnybos darbą ir pasakyti, kad pirmiausia mes turime koordinuotai bendradarbiauti su, kitomis, su kitais kolegomis visoje ES, siekiant užtikrinti, kad įmonių dominuojančios padėtis būtų atskleistos ir dėl to būtų imtasi veiksmų. Ačiū. Labai ačiū. Dabar ponas Flanagan. Dėkoju. Buvo labai įdomu. Turiu klausimą poniai Isalde Kalkins. E, jūs sakėte, kad konkurencijos politika Airijoje labai svarbi. Airija na, jau nekartą yra taikiusi sankcijas karteliams sustarimams. E, jūs minėjote 33 bylas. Kiek aš e, žinau, e, jau jos buvo 2006-2008 metais, o naftos įmonių atveju buvo patirta žala 7,5 bausmė buvo 7,5 tūkstančiai eurų 2005 metais. Kodėl negalima buvo pritaikyti daugiau didesnės bausmės atsižvelginti tai, kiek jie laimėjo iš to kartelio? realybė yra tokia. Tai reiškia, kad ir kitos įmonės darys tą pats. Citroeno atveju 25 tūkstančiai eurų bausmės ir jokio laisvės atėmimo. Ir E, turbūt tikrai Airijoje Citroenas uždirba didesnį pelną nei 25 tūkstančiai eurų. Iš verslo pusės turbūt jiems visai apsimokėjo tą kartelį sudaryti ir sumokėti baudą. Taigi kaip jūs galite sakyti, kad Airijoje yra labai gera praktika taikant sankcijas kartelėms? Na, o taip pat dėl 2011 metų aš nuolat girdžiu, kad 33 atvejai yra minima, mini, tačiau tai yra istorinės bylos. Taigi kokia yra atgrasa? E, Taip pat ponas Fernandės e, minėjo e, vieną galimybę, kuri man atrodo labai įdomi. Manau, kad e, geriausia būtų atskleisti tam, tikras, e, tam tikrus atvejus. E, daugeliu atveju tinkamiausias sprendimas turi būti priimamas civilinėme e, teisme. Taip pat man įdomu tai, ką, ko paklausė ponas Brainas. Ar tos sankcijos tinkamos? Aš manyčiau, kad parlamentaras Heis perskaitytų savo parlamentaro Phil Hogan kalbą Airijos parlamente 2005 metais, kuris labai aiškiai pasako, kad e, tai yra e, visiškas e, pokštas, niekas iki tol nėra pasikeitę. Tad norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, ką apie tai galvojate, nes iš tikrųjų Airija tikrai negali pasigirti to, kad taikė rimtas sankcijas kartelėms. Tai yra tik pokštas, o ne kažkokia tai šalis, kuri taiko efektyves geras sankcijas. Ačiū. Dėkoju. Prieš suteikdama žodį mm, antrosios diskusijos prelegentams noriu paklausti, ar dar kas nors nori, ko nors paklausti, pasisakyti, pakomentuoti. Galbūt netgi ir pirmosios diskusijos nariai norėtų tą padaryti. Jei ne, tada suteiksiu žodį Evai Edwardson. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pamastyti. Tos šalis, kurios turi teisminį arba administracinį modelį, tai yra atviros ekonomikos, kaip Suomija ir Airija. Norėčiau atsakyti ponu Švab, jeigu aš teisingai supratau jo klausimą. Manau, kad be abejo tai reikia aptarti. Ir Be abejo, galima suharmonizuoti sprendimų prieimimo galės, tačiau kyla klausimas, ar jos turi būti tokios um, pačios kaip šiandieną. Aš žinau, kad įmonės privalo bendradarbiauti su komisija. Mes neturime Švedijoje tokių teisės aktų ir mes iš tiesų turime išnagrinėti tokį klausimą. Taip pat norėčiau pakomentuoti e, parlamentaro Lopes e, repliką. Jūs uždavėte klausimą, ar e, sankcijos nėra per mažos. Be abejo, reikia harmonizuoti tarnybų taikomas sankcijas, tačiau aš esu teisėjas, negalima, taip sakant, pas, na, gali pasitikėti teismu, tačiau negali priversti, kad teismai priminėtų tos pačius sprendimus. Tai yra proporcingumo klausimas ir į tai gali būti pasižiūrėta skirtingai skirtingose šalyse. Tiek, ačiū. Thank you, Mr. Lubra. Dėkoju. Norėčiau pakomentuoti tris dalykus, sako panas Labrano. Dėl koordinavimo, ataidumų politikos ir sankcijų. Aš jau savo pasisakėme, kalbėjau, kad verslo bendruomeniai turbūt patiktų, kad egzistuotų Europos konkurencijos tinklas kaip pagrindas uh, užtikrinant tvirtesnę uh, koordinaciją ir taisyklių gyvendinimą. Uh, tai galėtų būti vienas iš specifinių instrumentų parebenčių nacionalinės institucijas. Taip pat kartu su verslo bendruomenė šis tinklas galėtų pateikti visus esamus privalumus, kai kalbame ir apie procesų sklandumą, ir apie atlaidumo tos politikos taikymą. Vartotojams ir verslo bendruomeniai būtų aiškiau, tai padėtų susijęti nacionalinės konkurencijos tarnybas ir jų realijas su verslo bendruomenių realijomis. Grįžtu prie pono Švab klausimu, ar Europos komisija turėtų dalyvauti šiuose procesuose. Aš jau sakiau, kad Europos komisija turėtų parengti gerosios praktikos kairias. Tai būtų išeities taškas, jeigu komisija turėtų tas gairias, tai klausimai kiltų kit, tuomet kitokie, bet be abejo, koordinavimo tuomet atsirastų daugiau. Kai dėl atlaidumo politikos taikymo Aišku, tai yra labiau etinė diskusija. Ar kažkas, kas pažeidė teisę, turi sulaukti atlaidumo. E, ir čia iškyla be abejo ir pragmatiškumo klausimas. Ar norim būti pragmatiški ar ne, be abejo, tai padeda išaiškinti kartelius. E, jeigu tenka rinktis ar likti principingiam, bet tuo pačiu netrasti kartelių ar principingumų mažiau, bet galimybių juos išaiškinti, tai tuomet e, be abejo belieka pasidaryti tą teisingą pasirinkimą. Vėlgi, kai diskutavome apie tai, ar sistema būt, turėtų būti tokia, kad įmonės galėtų elgtis pas, pagal vieną modelį visur, kad ar turėtų būti visoms taikomos vienodos taisyklės. Aš manau, kad taip. Ir jeigu įmonės elgesi atitinkamai pagal taisyklės, joms turėtų būti suteiktas imunitetas. Trečias klausimas. Sankcijų klausimas. Ar jos pakankamai didelės, o gal nepakankamai didelės? Europos komisija sprendžia dėl tų sankcijų, jos nuolatos keičiasi. Manau, kad sunku dabar yra pakomentuoti nacionalinio ligmens sankcijas, bet mes manome, kad jos turėtų būti pakankamai didelės, kad būtų atgrasančios. Tačiau tas atgrasa priklauso ne tik nuo sankcijų dydžio, bet ir nuo to, kaip pavyks aptikti tuos padarytus pažeidimus. E, nebūtina įkalinti padariusius pažeidimus, pakanka paskirti baudas kai kuriais atvejais. Be abejo, kartais gali būti ir tokiu atveju, kai tenka persiekioti baudžiamąją tvarką pažeidėjus ar juos įkalinti. Tačiau e, be abejo, sankcijos svarbu, jų neišvengiamumas labai svarbu. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas. Pone Gočin. Be abejo, daug kas buvo pasakyta. Ir iš tikrųjų e, visi pasisako už didesnę harmonizaciją. To tinklo rėmose mes darome daug, kad ta harmonizacija dabar yra tokia lengva, sakyti, sakyčiau. E, bet ir tuo jau galima pasinaudoti. Pavyzdžiui, Airijoje turime, neturime tos atlaidumo programos, nes teismai sprendžia dėl pritaikomų sankcijų. Teisėjai sprendžia, kaip jau sakiau. Ir mūsų darbas yra tirti ir paskui bylas perduoti teismui. Ir jie tuomet ir sprendžia, ar taikyti baudžiamąją atsakomybę ar ne. Ir skirti mm, sankcijas yra teismų kompetencija. Mes nekontroliuojame šios sistemos. Yra buvę taip, kad, e, pavyzdžiui, asmuo e, buvo nuteistas, nes e, nesumokėjo laikų paskirtos nuobaudos. Ir manau, šiaip ar taip iš tikrųjų svarbu, kad bausmės būtų numatytos, kad jos būtų įvairios, kad už pažeidimus e, sankcijų būtų sulaukiama bet kokiu atveju. Ačiū. Dėkoju. Kolega Marsen. Be abejo, strateginė kryptis yra svarbu, nes buvo siūloma tokią kryptį pasirinkti. Praktikoje sakyčiau, taisyklės veikia labai neblogai. Nacionalinės institucijos neturi veikti vakume, be abejo. Taisyklės turi būti, daugeliu atveju taip ir yra, bet e, kol kas ne visos yra saistančios. Tai kartais e, sukuria tam tikrą nesupratimą. Mes turėtume patirti, tos institucijos turėtų patirti mažiau e, politinio spaudimo Ir galbūt reikėtų, renkantis rinkas, kur dirbama, pasižiūrėti, kokios yra taisyklės. Reikėtų atlikti uh, tam, tikr, tam tikrus rekvizitus, kad būtų aišku, kokios sąlygos yra įmoniai dirbti vienoje ar kitoje rinkoje. Prireikus galima pasiūlyti praktinę analizę ar kažkokias nuorodas, kurios gali būti naudingos. Tiek norėčiau pasakyti. Skaidrumas yra svarbiausias. Aš nuolatos girdėjau kalbant apie komunikavimo svarbumą. Dabar dėl sankcijų taikymo. Aš žinau, kokia yra mažų vidutinių įmonių patirti šioje srityje. Vėlgi, kai žvelgėme į siūlymus ateičiai, svarbu, kad būtų nešvaistomas laikas ir tinkamai investuojami uh, resursai. Dėl to reikia teikti konkrečius pasiūlymus, kaip geriau pritaikyti konkurencijos taisyklės. Būtina siūlyti dialogą ir konsultavimąsi. Tai galėtų padėti, ko geriau, greičiau rasti atsakymus į konkrečius klausimus. Ir tuomet būtų galima geriau išsiaiškinti, kada galima pasitelti tą atlaidumo sistemą, kada jinai gali būti ir nenaudinga. Aš taip pat kalbėjau ir apie tėvų atsakomybė, jeigu taip galima pasakyti. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų lab, tai, tai turėtų būti panašu tėvų atsakomybė. Ir iš tikrųjų tėvai irgi taiko sankcijas, kurios turi būti atgrasančios. E, kai ta įmonė, kurį įkūrė, dukterinė įmonė, irgi yra už ją atsakinga. E, aš negaliu be abejo apžvelgti čia visų as aspektų. Aš Įsivaizduoju, kad gal ne viskas jums bus tinkama iš mano požiūrio taško, galbūt ne viską galiu ir pakomentuoti, tačiau manau, kad iš tikrųjų bendradarbiavimas turi intensyvėti, komunikavimas turi gerėti tarp nacionalinių institucijų ir Europos komisijos atitinkamų tarnybų. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas, ponas Van Gervin. Labai trumpai. Trys labai trumpi komentarai dėl to, ką minėjo ponas Švab. Dėl savanoriškos kompensacijos. Ar reikėtų taikyti šiuo atveju tą atlaidumo programą? Aš manau, kad tie du dalykai turėtų būti traktuojami atskirai. Labai svarbu, kad ta atlaidumo programa taptų labai aiškia konkrečiais atvejais taikoma priemonė. Kad, kad, ir kad tik paskui būtų kalbama apie kompensaciją, jos reikalingumą, nereikalingumą, galimybę ar negalimybę ją suteikti, tačiau kalbėti apie abu dalykus vienu metu nebūtų gerai. Antras dalykas. Kažkas iš dalyvių jau kalbėjo apie baudas. Sakoma, kad jos pakankamai nedidelės. Ir e, dar galima sulaukti ir baudų sumažinimų, jeigu įmonė bendradarbiauja, išaiškina konkrečius atvejus ir panašiai. E, kai bendradarbiavame su vyriausybė, tai tuomet tos nuobaudos sumažinamos ir atidedami tie mokėjimai. Tačiau reikia nepamiršti, kad šiandien karteliai e, skundžiasi dėl privačios naudos patyrimo. Prieš penkis ar dešimt metų situacija buvo kitokia, dabar mados šioje srityje keičiasi. Ir įmonės dažnai gali sumokėti tas baudas, tos, kas atrodė didelė bauda praeitį, dabar tokia nebėra. Ar reikėtų daugiau harmonizacijos taikant tą atlaidumo sistemą? Aš esu agnostikas šiuo klausimu ir nežinau, kaip reikėtų nuspręsti teisingai. Uh, Man atrodo, nežinau, ar galėtume pasakyti apie būtiną harmonizaciją tų atlaidumų programų. Aš manau, kad svarbu, kad būtų tinkamai šios programos įgyvendintos e, harmonizuotų būdų, kad visi tą darytų. Ir tai, ko gero, yra svarbiausias dalykas. Būtina turėti e, saistančius teisės aktus, taisyklės, šių programų taikymą be abejo galima gerinti. Aš kalbėjau apie privačių asmenų apsaugą. Tačiau saistančią harmonizaciją numatydami, jūs numatote taip pat ir bendrą interpretavimo elementą. Tuo būdu darbas tam palengvėsis teisingumo teismui ir lengviau užtikrinti sistemos veikimą. Dėkoju. Ačiū. Ponas Lobranov norėjo dar sureaguoti. Taip, turiu dar porą papildomų komentarų susijusių su koordinavimu. Kaip jau sakiau pradžioje, nacionalinės konkurencijos institucijos yra labai skirtingos. Suprantu, kad kai kas iš jų nemato poreikio didesniam koordinavimui, bet problema yra tokia, kad jeigu to koordinavimo būtų daugiau, be konkrečių priemonių, tai tuomet verslo bendruomenė rezultatų to nepastebės. Ir mažos ir vidutinės įmonės, gal taip, gal ne. Aš manau, kad galime kalbėti čia apie didesnės įmonės, apie didesnės šalis, kur tas koordinavimo klausimas yra labai aktualus. Norima sustiprinti koordinavimo mechanizmą e, atskiriams klausimams sureguliuoti. Kitas dalykas, kurį norėjau pabrėžti, apie kurį kalbėjo kiti kolegos Tai yra sąsajos tarp kompensavimo ir atlaidumo mechanizmo taikymo. E, direktyva dėl žalos atlyginimo taip pat egzistuoja, jos reikėtų nepamiršti, ten yra tam tikros nuostatos, kurios padeda rasti alternatyvės priemonės vieniems ar kitiems dalykams spręsti. E, svarbu, kad e, tos atlaidumo programo, kad atlaidumo programa būtų savotiškai konfidenciali, mes turime aiškiai pasakyti, kad įmonė, jeigu nori sulaukti tokios programos pritaikymo, turi labai aiškiai ir, ir, ir bendradarbiauti su kompetentingomis administracijos struktūromis. Ne visada taip yra, tačiau teisiniai patarėjai tam ir dirba įmonėse, kad galėtų suteikti tokią informaciją, galėtų nueiti įmonės valdybą ir pasakyti, kad įmonė apsimokėtų vienu ar kitu atveju bendradarbiauti, atskleidžiant vieną ar kitą informaciją. Ir įmonė gali pasakyti, kad mes teikiame informaciją ir bendradarbiavome, todėl tikimės e, atlaidumo programų savo atžvilgių, bet gali būti elgiamas ir kitaip, kažką sakysim, kažką atskleisim, kažko neatskleisim. Ir tuomet sprendimus priimti yra žymiai sunkiau. Mes turime E, skatinti naudojimąsi tą sistemą, kad jie nu, tiesiog, kad, kad nebūtume tą, tą sistemą pasitelkti. Ačiū. Also. Dėkoju. Ir antroji prelegentų grupė buvo labai įdomi. Ir dabar aš norėčiau suteikti žodį Johannes Leitenbergui, kuris padarys išvadą. Išvadas. Prašom. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ponius ir ponai, noriu padėkoti ekonomikos komitetui ir jos pirmininkui, nariams, sekretoriatui už tai, kad šis klausimas buvo suorganizuotas e, kartu su mumis. Dėkoju ir jums visiems už tai, kad e, šį ryt dalyvavote tokioje energingoje ir konstruktyvioje diskusijoje. Tai mus skatina dirbti ir tai yra paspirtis tolesniam komisijos darbui. Labai malonu matyti, kad parlamentas, nacionalinė konkurencijos tarnyba, praktikai, pilietinė visuomenė labai aktyviai dalyvauja konkurencijos įgyvendinimo procese, tiksliau labai to domisi ir žiūri, kaip dirba Europos komisija ir nacionalinės konkurencijos tarnybos visoje Europos Sąjungoje. Man atrodo, kad vis dar išlieka poreikis pademonstruoti, kad nacionalinės konkurencijos tarnybos atlieka gyvybiškai svarbu vaidmenį Europos konkurencijos įgyvendinimo sistemoje. E, tą šyrit aiškiai pamatėme. Kiek aš suprantu, nacionalinių konkurencijos tarnybų vaidmuo yra užtikrinti, kad bendroji rinka veiktų sąžiningai, sklandžiai ir atneštų naudos vartotojams ir verslui visoje Europos Sąjungoje. Tai akcentavo visi šiandien kalbėjusiai. Nacionaliniu lygmeniu įgyvendinti teisės aktai užtikrins, kad vartotojai galės prekes ir paslaugas geriau pasirinkti geresnėmis kainomis, bet to tai yra gyvybiškai svarbu, užtikrinant įmonėm veikiančių bendrojo rinkoje vienodas veikimo taisyklės. Tai prisideda prie geresnių ir optimalių sąjungų, sąlygų sukūrimo ir e, naujovių atsiradimo ES ir darbo vietų kūrimui. Aš manau, kad nacionalinių konkurencijos administracijų uh, potencialo sustiprinimas, priemonių, kurių jums reikia suteikimas, buvo labai aiškiai akcentuojamas visą rytą šiandien. Mūsų gerbiami e, prelegentai nusipelno šiltos padėkos. Jie e, vardino labai daug svarbių temų šiandien. Daugelis iš jų pakartojo, kad reikia imtis veiksmų, reikia būti aktyvesniems. Be abejo, neegzistuoja toks dalykas kaip įgyvendinimo standartinis modelis. Viskas yra susiję su Europos e, e, konkurencijos tinklo e, darbo efektyvumu ir jo įtakingumu nacionaliniu lygmeniu. Po išsakytas vienas iš svarbių pastebėjimų. Nepriklausomybė yra būtina prielaida nacionalinių konkurencijos tarnybų veiksmingai veiklai. Jos turi turėti galimybę sprendimus priimti bešališkai, bešališkai, be laiko spaudimo, be kišimosi. Uh, Įvairios nepriklausomybės garantijos buvo pristatytos. Taip pat buvo aiškiai pasakyta, kad nacionalinėms agentūroms reikia papildomų įgaliojimų ir pakankamai išteklių, kad jos galėtų išsiaiškinti konkurencijos teisės pažeidimus ir juos nagrinėti veiksmingai. Buvo patikta skirtingų pasiūlymų apie tai, e, kaip to pasiekti gerai. Ypač buvo paminėtos tyrimų priemonės, kurios turi būti suderintos su galimybėmis e, paslėpti įrodymus, kas yra labai dėlis iššūkis skaitmeninėme pasaulyje. Labai daug buvo kalbama apie sankcijų deramumą valstybių narių lygmenių. Sankcijų sortimentas yra labai platus, negalima pasikliauti tik tai baudžiamosiomis nuobudomis, tai yra reikalinga veiksmingam įstatymo gyvenimui. Be to, e, atleidimo nuo baudos ar jos sumažinimo programų reikšmingumas buvo paminėtas įmonės įsivėlusios į kartelius, uh, turi, teisi, turi gauti e, teisinį iškumą, kaip e, išbristi iš neteisingos veiklos. Europos konkurencijos bendrovių tinklas ėmėsi gerų žingsnių, kad e, būtų užtikrinta, būtų sukurta daugiau vaiškumo, bet e, dar šioje srityje reikia padirbėti. Buvo paminėta ir kitų problemų, kai kas iš jūsų manote, pavyzdžiui, kad sinergijos tarp nacionalinių konkurencijos tarnybų ir kitų reguliuotojų, ypač vartotojų, uh, apsaugos tarnybų turėtų būti sustiprintas. Kai kas iš jūsų taip pat prašėte, kad nacionalinės konkurencijos tarnybos atliktų e, svarbesnį vaidmenį paskirstant valstybės paramą. Kaip aš jau sakiau, sistema yra kitokia, tačiau reikia sukurti vienodas veikimo taisyklės ir nacionalinės konkurencijos tarnybos gali čia suvaidinti svarbu vaidmenį. Jeigu e, leistumėt, dar trumpai norėčiau pakalbėti apie bankininkistės sąjungą. E, anti, e, strestų kartelių ir sujungimų, antimonopolinių kartelių ir sujungimų kontrolė egzistuoja visur. E, bankininkystės sąjungos sprendimai primami taip, kad teisės aktų kuriejai pademonstruoja rūpinimasi konkurencijos iškraipimu plačioje bendroje rinkoje. Baigdamas, aš norėčiau pripažinti, kad, kaip komisijos narė Vestiger jau sakė, būtina geresnių procedūrinių garantijų nacionalinių lygmenių. Taip pat norėčiau trumpai pakalbėti apie ar kreiptis į tuos, kurie klausė, ar nereikėtų komisijai pačiai peržiūrėti savo veiklos principų. Galiu Jūs patikinti, kad tas procesas nuolat vyksta. Bet kokiu atveju, tas procesas prasidėjo nuo tada, kai aš jau daugiau kaip prieš 15 metų pradėjau dirbti konkurencijos e, direktorate. E, visos turbūt teisės aktų detalės, išskyrus pačią funkcionavimo sutartį, tik tai nebuvo pakeistos bent tris ar keturis kartus. O dabar jau kalbama apie tai, kaip nacionalinės konkurencijos tarnybas aprūpinti geresnėmis veikimo priemonėmis. Tai nereiškia, kad mes ieškom uh, savarankiškai, tai nereiškia, kad mes savo nebeieškom jau uh, E, efektyvumo gerinimo priemonių. Bet pagrindinė problema šiandien yra ta, kad mes turim savo kolegoms suteikti galimybę naudotis priemonėmis, kurias Europos komisija jau turi savo veikloje. Taigi, ši diskusija vyksta apie e, nacionalinių konkurencijos tarnybų veiklos išplėtimą apie Europos įgyvenimo sistemos pagerinimą bendrai. Šis rytas labai aiškiai parodė, kad šios, šie du procesai vyksta paraleliai. Sistema e, gerai veikia tik tada, jeigu jos visos dalys veikia gerai. Komisija pasižymėjo viską, kas buvo šiandien pasakyta ir dabar ji atidžiai įvertins jūsų komentarus prieš besindama tolesnių žingsnių. E, pagal e, visas iš jūsų gautas e, nuomonės, Europos komisija nuspręs, kokie veiksmai yra tinkamiausi sprendžiant įvardintas problemas. Kaip šį rytį jau buvo pasakyta, Europos, Europos Sąjungos e, teisė kūriniai veiksmai yra įmanomi, bet tam reikia e, tvirtų priežasčių, tvirtų argumentų. Aš manau, kad mes juos dar renkame. Dar kartą visiems jų dėkoju už tai, kad dalyvavote šioje diskusijoje. Labai ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad e, dalyvavote šiame komitete. Ačiū komisijai. Aš sutinku, kad e, šis renginys labai svarbus, kad mes galėtumėm pasverti, kokios e, yra sąlygos tolesniems teisėkūriniams veiksmams kad e, mes sustiprintumėm mūsų konkurencijos sistemų kokybiškumą ir efektyvumą. Manau, kad būtų galima pasakyti, kad pasiektas platus konsensusas dėl to, kad e, yra e, dalinių pagerėjimų, nors sistema, decentralizuota sistema, tik dalinai centralizuota visai gerai veikia, Tačiau yra galimybių šiek tiek pagerinti tą sistemą, kad mūsų bendros taisyklės būtų įgyvendamos vienodai. Mes visi žinome, kad mūsų konkurencijos taisyklės e, yra ypatingos tuo, kad turit vos nekonstitucinį statusą. Viena vertus mes e, esame tarsi ir labai e, harmonizuoti, nes e, E, taisyklės užtikrinančios vidaus rinkos gerą veikimą egzistuoja ir įgyvendintos, bet tuo pat metu egzistuoja decentralizuota įgyvendinimo sistema, susidant iš skirtingų detalių. Tai yra ypatingas atvejis, jeigu palygytumėm, pavyzdžiui, šią politiką su pinigų politika arba bendros politikos sritis, bendros kompetencijos sritis. Net bankininkystės rytyje e, nėra pasiektas dar toks e, suvienodintas Europos įgyvendimo mechanizmas. Tai yra būtina ir aš manau, kad mes e, turime galimybių pereiti prie geresnio centralizuoto įgyvendinimo. Tačiau dalinis decentralimas išliks. Tai nereikš, kad mes grįšime prie centro, bet kaip jau komisijos narė labai aiškiai pasakė, turim pagalvoti, kaip išsaugoti sistemą nesuskaldytą, kad mes nuosekliau vienodai galėtumėm dirbti. Tuo pat metu pasverdami procingumo principo būtinybę ir užtikrindami valstybių narių e, savarankiškumą. Aristotelis sakydavo, kad lygybė reiškia vienodų sprendimų taikymą, bet tuo pat metu turime atsižvelgti, kad reikia vienodų rezultatų. Kai kuriais atvejais būtina atkreipti dėmesį į tai, kad vienodų dalykų pritaikymas skirtingame kontekste net neš vienodų rezultatų. Taigi, klausimas, kaip sukurti vienodas veikimo taisyklės, reikš, kad mes e, turėsime, neturėsime ES bendros administracijos, valstybių narių uh, administracijų tarnybų vaidmuo išliks labai svarbus. Tai yra labai didelis uždavinys. Dėl to mūsų nuomonės ir skiriasi, galvojant apie tai, koks būtų geresnis koordinavimo mechanizmas, kaip galėtumėm geriau suderinti esamas sistemas. Aš manau, kad pradėjom labai svarbią diskusiją. Ir parlamentas yra pasirengęs visapusiškai bendradarbiauti. Mes tikimės, kad parlamentas taip pat galės labai aktyviai dalyvauti šioje veikloje, kaip vienas iš teisės aktų rengėjų ir mūsų konkurencijos sistema bus dar geresnė, dar efektyvesnė. Galėsim sukurti vienodas veikimo taisyklės, apsaugoti vartotojus ir tarnausime kaip veiksminga skatinimo priemonė naujovių kūrimui, mokslinių tyrimų vykdymui, sistemos tobulinimui. Žinoma, bankininkystės sąjungoje yra kitas rytis. Mes labai norėtumėm su jumis ir apie tai pakalbėti. Ar mūsų naujoji teisė kūrinė bazė, kurią turime, nenusipelno solidžios, tvirtos konkurencinės bazės. Apie tai diskusija dar vyksta. Bet aš grįžtu dabar prie šiandienos klausimo temos. Man atrodo, kad mes žengėm svarbų žingsnį į priekį ir manau, kad parlamento raginimas rasti daugiau suderinimo priemonių ir geresnių įgyvendinimo priemonių e, nacionalinės administracijos tarnyboms. Tik susipriejo po šio pasikeitimo nuomonėmis. Labai ačiū visiems, ačiū, ačiū dalyviams, ačiū komisijai. Techninis pranešimas dėl saugumo priemonių konkurencijos tarnybų e, svečiai ir kiti išorės dalyviai po šio posėdžio yra prašomi išeiti iš šio pastato per pirmo aukšto išėjimą, šio pastato pirmo aukšto išėjimą dėl saugumo sumetimų. Visiems labai ačiū. Baigėme šį klausimą.